Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de prendre place puisque. Labas rytas, mielas kolegės, mėly kolegos, prašau visų susijęsti, nes norėtume pradėti pirmąjį darbo atvarkės punktą, norėčiau pasiūlyti pradėti posėdį nuo 14 darbo atvarkės punkto. apie dabartinę padėtį, derantis dėl socialinių partnerių susitarimų. Žodį suteiksiu komisijos atstovui, e, generalinio užimtumo direktorato atstovui. Jūs turite dokumentą skirtą šiam darbo atvarkės punktui, o kalbant apie pačias dėrybas, jose svarbiausia susitarimas tarp socialinių partnerių. Pone direktoriau, žodis jums. Prašau. Labas rytas. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad pakvietėte komisiją išaiškinti, kokia yra dabartinė padėtis dėl socialinių partnerių susitarimų darybų. Tikriausiai žinote, kad ES kompetencijose yra numatyta skatinti socialinį dialogą ES lygmenių. Laikantis 155 sutarties straipsnio, socialinių partnerių susitarimu sąlygas e, gali nustatyti Europos institucijos, tiksliau dėrėtis dėl jų. Ši procedūra jau buvo naudota tiek tarp sektorinių lygmenių, tiek kitais ir mes kartu su kitais direktoriais socialinių uh, Um, e, klausimų srityje dėrėjomės dėl darbo nepilną darbo dieną, įvairių kolektyvinių sutarčių, um, darbo laikų bei kitų nuostatų. 2012 metais Europos struktūrinės socialinis dialogas leido sutarti dėl dviejų susitarimų dėl kurių socialiniai partneriai paprašė sudaryti du susitarimus. Pirmasis susitarimas dėl vidaus vandenų transporto sektoriaus darbo laiko, o antras susitarimas dėl kirpyklų darbo laikų. Sektorinis e, susitarimas e, dabar baigiamas dėrėtis e, žvejybos rytyje, yra priimti teisėkuros pasiūlymai. Pramonės atstovai tikisi, kad dėrybos dėl darbo laiko direktyvos peržiūros bus baigtos iki šių metų pabaigos. Taip pat tikimasi tam tikrų pasiūlymų iš Europos komisijos. Dėrybos buvo pradėtos e, atsakant į konsultacijose su komisija suformuluotus poreikius. Buvo nustatytos tam tikros nuostatos. 2002 metais komisija pateikė savo vėliausią pasiūlymą. Buvo nutarta pakeisti socialinių partnerių susitarimą. Taryba gali sutikti arba nesutikti numatyti staistomas m, teisiškai privalomas nuostatas. Europos parlamentas apie šią procedūrą yra informuotas, tačiau tiesioginio vaidmens neturi. Procedūroje paliekama komisijos iniciatyvos teisė kuri rei, nereiškia, kad komisija nepateiks pasiūlymo tarybai. Tačiau mano minėtose komunikatuose komisija įsipareigoja įvertinti šios susitarimus ir jei ji neteiks teisėkuros pasiūlymo, tiesa, likščiol to niekada nebuvo, komisija privalo informuoti socialinius partnerius dėl tokio sprendimo priežasčių. Komisija turi visą dėmesį sutelkti į susitarimo teisinius aspektus, atitikimą akį e, bei socialinių partnerių vaidmenį, bei tai, kaip sustarimas paveiks mažas ir vidutinės įmonės. Jei komisija nepateiks savo pasiūlymo, e, kaip buvo pavyzdžiui kirpyklų arba vidaus vandenų transporto atveju, Komisija vis dėlto turi galimybę imtis tam tikrų veiksmų ES lygmenių. Tikriausiai žinote, e, kad e, vienas susitarimas e, dėl saugumo ir darbo saugos kirpyklų sferoje. Šis susitarimas sukėlė tam tikrą reakciją valstybėse narėse. Socialiniai partneriai ištyrė įvairius mokslininkų, ekspertų um, pasisakymus šioje srityje. Taip pat buvo pasikeista gerąją praktiką kai kuriuose valstybėse narėse. Mūsų nustatyta kritika vis dėlto ne nepatvirtina arba neleidžia teikti, kad šioje e, srityje, šiame sektorėje egzistuoja didesnė rizika. Tačiau buvo kritikuotos kai kurios susitarimo nuostatos, e, sakant, kad jos yra perdėm e, detalios ir netitinka subsidarumo bei proporcingumo principo. Komisijos atstovai įsipareigojo išanalizuoti e, šį susitarimą, e, remdamas egzistuojančiamis taisyklėmis. Tai yra bus išanalizuota teisinė atitiktis, e, taip pat pridėtinės vertės galimybė. Bus atliktas poveikio vertinimas, remiantis atliktais tyrimais, taip pat e, kaštų ir naudos analizę. Poveikio vertinimo rezultatai bus vieši. Komisijos kolegijos sprendimas e, yra paremtas susitarimu, kuris mūsų supratimu bus pabaigtas formuluoti iki 2013 metų. Mes tokiu būdu e, tikimės e, išspręsti šios klausimus. Kalbant apie ateitį, mes pripažįstame, kad e, būtina panagrinėti, kaip yra įgyvendinama 155 sutarties straipsnis, atsižvelgiant į pažangiojo reguliavimo darbo atvarkės tikslus. Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti socialinių partnerių autonomiškumą. Tačiau reikia užtikrinti, kad visas teisėkuros procedūros atitinka pažangaus reguliavimo iniciatyvą. Tai reiškia, reguliavimas turi e, būti proporcingas, e, atitikti siekiamus tikslus ir taip toliau. Taip pat turime mokytis iš e, tos patirties, kurią sukaupėme per 30 metų įgyvendindami socialinių partnerių susitarimų nuostatas per teisinius priemonės. Tai reiškia, kad dabar būtina atnaujinti socialinių partnerių susitarimą ir paskutinės diskusijos vyko prieš dešimtį metų, 2002 metais. Taigi šios principus būtina atnaujinti atsižvelgiant į sukauptą patirtį. Taip pat labai svarbu aiškiai pasakyti, kad bet koks socialinių partnerių susitarimas turėtų patvirtinti pridėtinę vertę ir naudą. Um, Dėkuoju. Europos tarybos socialinių reikalų komitetas e, ir kai kurios kitos e, institucijos pabrėžė, jog e, nepavyksta gerbti pagrindinio socialinio dialogo principo, kad dažnai nesilaikoma yra kolektyvinių sutarčių, o mes manome, kad tai yra labai svarbus dalykai ir todėl aš norėčiau pateikti Jums kelias klausimus. Tačiau pirmiausia, aš suteiksiu žodį kolegoms, kas norėtų dabar pasisakyti. Serkas. Ponas Serkas. Falbr. Ponas Farbr. No, monsieur Serkas. Gerai, tuomet ponas Cerkas. Sí, señora prezidenta, este es un asunto. Ačiū pirmininkė. Na, ko gero, šiandien mes negalėsime priimti galutinio sprendimo šiuo klausimu. Nes iškilęs konfliktas yra iš tiesų labai svarbus, labai rimtas. Kalbame net ne apie kolektyvinės sutartys taikomas kirpėjams. Uh, Ne, kalbame iš esmės apie konstitucinės ES prerogatyvas. Aš ką tik e, nagrinėjau ES funkcionavimo e, sutartį, skaičiau 100, jos 155 straipsnį. Ne, parašyta, kad socialinis dialogas gali būti naudojamas tam, kad būtų pasiektas kolektyvinis susitarimas. Ir tokie susitarimai sudaryti ES turi būti pagristi bendradarbiavimo su socialiniais partneriais praktika valstybėse narėse ir turi būti sudarytas pagal 153 straipsnėje nurodytą tvarką, remiantis komisijos pateiktų pasiūlymų. Taigi, taryba gali elgtis kaip panorėjus, net ir tuomet, jei tai galimai gali prieštarauti socialinio dialogo ir kolektyvinių sustarimų logikai. Bet juk mes turime jiems priminti, kad yra sutartis ir privalu jos laikytis. Komisija beje yra sutarčių sergitoje. Susitarimas turėtų po to būti uh, patvirtintas. Negalime primesti visiškai kitos politinės doktrinos. Reikia įvertinti socialinių partnerių galimybės vykdyti politinius ir pagal susitarimus prisimtus įsipareigojimus. Būtina laikytis įstatymo. Tai, ką dabar stebime, yra tikras išpolis prieš mūsų konstitucinę santvarką. Yra dar vienas įdomus dalykas. Sekretariatas ką tik man pranešė, kad e, septynios ar aštuonios valstybės narės pasirašė bendrą laišką lobistinio pobūdžio Šiame laiške komisija raginama yra nesilaikyti savo tradicinio vaidmens ir nepaisyti socialinių partnerių susitarimo pagrindų. Tai yra labai labai pavojinga ir aš norėčiau pasakyti komisijos atstovui, kad mes jūs visomis išgalimis pare, paremsime nes manome, kad būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi visų įsipareigojimų. Taigi nebijokite spaudimo iš valstybių narių, laikykitės tvirtai. Junktinė karalystė, Lenkija, Vokietija, Estija, Rumunija, Švedija, Slovenija ir Kroatija pasirašė šį bendrą laišką. Jungtinė karalystė yra pirmoji, o Kroatija yra paskutinė. Va, labai įdomu, kaip tai šalis, kuri dar nėra valstybė narė, galėjo pasirašyti tokį laišką. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Gerai, Richardas Falberis. Já plně podporuji to, co řekl Alejandro. Ačiū, ponė pirmininkė, visiškai pritariu tam, ką kalbėjo Alejandro. Ir norėčiau pateikti klausimą komisijos atstovui. Jis kalbėjo apie tai, kad dabar rengiama nauja darbo laiko direktyva. Mes žinome, e, kokios procedūros vyko prieš tai ir ką jūs įrašytumėte į tą direktyvą, ko reikalautumėte. Ist ja dort demande d'intervention? Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne? Gerai. Tuomet aš pati norėčiau patikti klausimą ponui Desilva. Aš nebeturiu laiško prieš akis, nežinau, kada jis tiksliai buvo parašytas. Tai yra tas laiškas, kuriame priešinamasi socialiniam dialogui Labai būtų įdomu sužinoti, kada buvo išsiustas šis laiškas. Aš norėčiau suprasti, kas vyksta. Man labai būtų įdomu sužinoti, kaip vyksta šitų paraleliai lygiai. Uh, e, greičiai vykstantis procesai dėl kirpėjų ir dėl vidaus vandenų operatorių. Kokius žingsnius jūs ketinate imtis dėl kirpėjų? Balandžio 26 dieną pasirištas susitarimas. Jūs man pasakėte, kad jūs atlikote poveikio vertinimą ir būtų įdomu nuspręsti, kada buvo priimtas sprendimas, kas atliks šį poveikio vertinimą. Ar jūs ketinate kada jūs ketinate paskelbti šio vertinimo išvadas? Ir jums yra žinoma, kad jūs privalote įvertinti kai kuriuos kriterijus. Turite atitikti tam tikrus kriterijus. Pirmiausia, tam, kad e, būtų e, viskas teisėta. Kokiais kriterijais jūs remsitės, pavyzdžiui, kirpėjų atveju? Pavyzdžiui, jūs paminėjote atstovavimo klausimą. Ar jūs galėtumėt mums e, pateikti kriterijų sąrašą, sąlygas, pagal kurias jūs galėtumėt susitarimą paversti ES teisės aktu? Tai būtų mano pirmasis klausimas ir būtų puiku, jeigu galėtumėte jį atsakyti. Oui, uh, je vais essayer de, de répondre. Taip, aš pasisengsiu atsakyti į šios klausimus ir pirmiausia, da, laiško data. Pirmiausia, da, Niderlandų da, vyriausybės socialinių reikalų ministro sekretoriaus e, laiškas buvo mums asustas, prie jo prisijungės, kaip jūs minėjote, kitos septynios šalis. Šis laiškas yra. Prie pasirašytas spalio 25 dieną. Šiuo metu mes siekime susitarimo dėl vidaus vandenų operatorių ir kirpėjų. Šie procesai yra visiškai panašus, tapatus. Nusprendėme rugsėjo pradžioje, kad mums reikia poveikio vertinimo, tuomet, kai paaiškėjo, jog mes nesugebėsime E, susitarti su socialiniais partneriais, kai kuriems iš jų reikėjo papildomus informacijos, kitiems reikėjo išsamesnės analizės ir todėl mes nusprendėme, kad reikia įvertinti skirtumą tarp galiojančių taisyklių ir tų taisyklių, kurias taiko valstybės narės. Tam, kad mes suvoktume, kaip E, e, nustatomos šios taisyklės ir kokį ekonominį ir socialinį poveikį gali turėti mūsų pasiūlymai. Mes negalėjome gauti visos reikalingos informacijos iš socialinių partnerių, todėl mes nusprendėme, kad reikia parengti poveikio vertinimą, tyrimą, kuris leistų mums e, padėti išsiaiškinti, kaip mūsų pasiūlymai paveiks darbo sąlygas minėtose sektoriuose. Šį tyrimą atliks e, nepriklausomi ekspertai. Du tyrimai vyks, e, e, vienas bus skirtas visos vandenų operatoriams, kitas kirpėjams. Mes tikimės, kad šie tyrimai pateiks mums išsiaiškinti, kokie šiuo metu yra skirtumai teisinėse bazėse ir, e, ir kaip tai veikia darbo sąlygas. Jau atlikome anksčiau tyrimus apie darbo e, e, sąlygas. Eurofund atliko šiuos tyrimus apie atstovavimą Dabar kriterijai ir jų sudirinamumas su ES teise. Jau kuris laikas mes dirbame ties šiuo klausimu, jau padarėme ir pažangos. Ir dabar mums reikia parengti sąrašą ekonominių ir socialinių pasiekmių tam, kad mes suprastume, kokia yra situacija valstybės narėse ir ko siekime patiktais pasiūlymais. Poveikio vertinimas, kaip ir e, išmanusis reguliavimas. Tai yra e, procedūros, kurios yra taikomos ir būtų gerai, jeigu mes renktume teisės aktus remdamiesi faktais. Apie tai buvo kalbėta dar prieš dešimt metų ir mes priimame daug pagrindinius savo bendradarbiavimo principus ir labai svarbu, kad ir susie, bendradami su socialiniais partneriais ir pasirašydami su jie susitarimus, taip pat remdum, galėdami remtis faktais. Mes be abejo norime atsižvelgti socialinio dialogo rezultatus, bet kai socialiniai partneriai reikalauja, kad komisija pateiktų e, teisinį pasiūlymą tarybai, taryb, komisija pirmiausia turi būti tikra, kad šis pasiūlymas yra aukštos kokybės. Ir kaip ir visuomet, mes taikome tą pačią procedūrą, kuri taikome visiems teisės aktų pasiūlymams. Visos valstybės narės privalo pateikti komisijai informaciją apie taip, kaip jos galės įgyvendinti mūsų teikiamus pasiūlymus. Taigi buvo parašytas uh, laiškas, tačiau jis mūsų ryšto nepaveiks, kadangi dar prieš gaudami tą laišką mes buvome priėmę sprendimą, jog reikia judėti į priekį. Toliau dar vienas klausimas susijęs su darbo laiko direktyvos peržiūra. Mes tikimės, kad per kelias kitas savaitės, gal net per kelias kitas dienas, mes sužinosime apie socialinių partnerių dialogo rezultatus. Business Europe CES ir e, dar e, kitos profsąjungos e, dalyvauja šiame dialoge, kuris prasidėjo 2011 metais. Ir mes laukiame šių darybų išvadų rezultatų. Ir tai gali įvykti rytoj po ryto, gal po poros savaičių. Taigi mes laukiame šių darybų rezultatų, kuriuos mes po to įvertinsime komisijoje. Ir pasistengsime išanalizuoti šios rezultatus, papildyti juos atliktą analizę ir pato viską pateikti e, tarybai tam, kad ji galėtų priimti sprendimus. Ir be abejo, mes patys, remdamiesi šią informaciją, priimsime savo e, poziciją. Ponas Serkas, e, aš turiu ir daugiau klausimų po jūsų atsakymo komisija nėra ta institucija, kuri tik priima raštus. Žinoma, niekas negali atimti iš komisijos teisės analizuoti. Tačiau reikia analizuoti ne tik kokybę, bet ir principus, kurie yra numatyti tiek rašte, tiek ir sutartyse. Taip pat negalima pamiršti ir socialinių partnerių vaidmens. Aš norėčiau sužinoti, ar procedūra, kurios laikomasi šiais atvejais, yra tokia pati įprastinė procedūra. Nepakanka tik nurodyti valstybių narių pasirašyto laiško, nes prieš parengiant šį laišką Junktinės karalystės kirpėjų federacija buvo padariusi pareiškimą ir ji užsiemė ir vykdė lobisinę veiklą, kuris skiriasi nuo socialinių partnerių pasiūlymo. Niderlanduose taip pat buvo imtasi tam tikrų veiksmų. Uh, Taigi mes e, matome, kad e, labai daug spaudimo yra daroma, kad e, būtų sumenkinti pasiekimai, kurie buvo pasiekti tarp darbuotojų ir darbdavių. Taigi ponas Silva kalbėjo apie laišką ir Aš norėčiau sužinoti, ar analizė ir vertinimas šiuo atveju buvo skirtingas nei kad buvo daroma praeitįje. Ar komisija, norėčiau sužinoti, taip pat susilaukė spaudimo iš minėtų institucijų? Dėkuoju Jums už Jūsų e, e, atsakymą. Sakėte apie Dublino fondą, kuris e, atliks šį tyrimą. Jau keli tyrimai yra atlikti. Jeigu jūs jau žinote šių tyrimų rezultatus, gal galėtumėt jūs mums pateikti. Komisija dirba labai e, greitai ir mes tikimės, kad jūs viską padarysite greitai ir gal jūs galėtumėt mums taip pat pranešti apie savo darbo rezultatus ir gal galėtumėt pranešti apie tai, kaip sekasi darytis dėl susidarimo uh, ir kaip vyksta darybos nuo vasario mėnesio. Leiskite išsakyti bendro pobūdžio pastabą. Ji visiškai nesusijusi su jūsų galimybėmis atsakyti, atsakyti į klausimus. Mūsų susitikimas yra viešas. Ir man visiškai yra ne, nesuprantama tai, kas dabar vyksta. Kai kalbėjome apie dviejų ir šešių dokumentų paketus, jūs e, vienu atveju sakėte, kad e, vyksta socialinis dialogas, kitų sakėte visiškai kitaip ir neaišku, kas iš tikrųjų, kas kaip yra. Laiškas. Man atrodo, kad socialinis matmuo yra labai svarbus ir negalime čia žaisti jokių žaidimų. Ž Jūs turite e, teisės aktų patikimo iniciatyvos teisę. Ir jūs iš tikrųjų nesate tiesiog pašto dėžutė. Tai kaip jūs ketinate elgtis su šiuo laišku, kadangi šiuo laišku siekima yra atimti iš jūsų teisinės iniciatyvos monopolį. Ką jūs ketinate daryti? Reikėtų elgtis labai labai atsargiai. Jūs jau pradėjote nemažai tyrimų, reikėtų iš anksto suvokti, kad E, valstybės narės yra linkusios rašyti laiškus ir labai dažnai dėl to kyla nemažai problemų. Nes e, valstybės narės tiesiog iš jūsų nori atimti jūsų prerogatyvas. Bet nežinau, ar jūs galėsite atsakyti visus e, patiktus klausimus. Ada, atsiprašau, taip, yra dar vienas klausimas. Darbo laiko direktyva, kurią jūs minėjote, mes žinome, kad nuo komisijos mand, darbo pradžios vis komisija teigia, kad socialiniai partneriai privalo susitarti dėl darbo laiko direktyvos. O mums atrodo, kad jeigu socialiniai partneriai nesusitarė, tuomet komisija imsis teisinės iniciatyvos. Jei susitars, tai viskas yra gerai. O jeigu su socialiniais partneris nepavyks susitarti, o arba net jeigu ir pavyks susitarti, dešimt valstybių narių gali parašyti jums panašaus pobūdžio laiško. Ir tuomet viskas bus blokuota ir visos iniciatyvos bus blokuotos. Visos iniciatyvos, kurių reikalauja socialiniai partneriai, o tai yra labai e, svarbu. Ir taip mes negalėsime priimti teisės aktų, kurie reikalingi tam, kad galėtume apsaugoti socialinį modelį. Ir labai dažnai e, taip e, kalbam apie tai, kad tai gali pakengti mūsų konkurencingumui. Taip, aš pasistengsiu atsakyti jūsų, į jūsų klausimus. Kriterijai, kuriuos mes naudojame tam, kad galėtume įvertinti socialinių partnerių susitarimus, yra tie patys e, kriterijai, kurie buvo taikomi ir visuomet. Yra tie patys kriterijai, apie kuriuos kalbėjo ponas Serkas. Atsto, atstovavimo analizė, konkurencing, uh, e, suderi, suderinimo su ES aki kriterijus. socialinių partnerių prisimti įsipareigojimai. Visą tai turi papildyti socialinio sustarimo pridėtinę vertę. Dešimtajame dešimtmetyje, 21 amžiaus pradžioje buvo taikomi būtent tokie kriterijai ir jie yra nepakitę. Gal kiek griežčiau mes dabar vertiname štai ką. Mes griežčiau vertiname faktus, skaičius, kuriuos naudojame savo analizėms atlikti. Ir mes iš patirties žinome, kad tai yra būtina. Ir dabar e, prie visų komisijos patikimo pasiūlymų yra pridėdamas poveikio vertinimas, kuris yra, atliekam, kuris yra atliekamas remiantis skaičiais, faktais ir mes e, remiamės tais pačiais kriterijais, kuriuos minėjau, bet kartu stengiamės ir pagerinti savo analizės kokybę. Taigi nieks iš esmės čia nesikeičia. Mes priėmėme taip pat kelias sprendimus, kad mums reikia papildomos informacijos Ir todėl valstybės narys turi pateikti mums informaciją ir valstybės narys todėl yra, rašo laiškus. Komisija nuolatos gauna laiškus iš valstybių narių, iš socialinių partnerių, iš variausių organizacijų. Uh, Tačiau tai nereiškia, kad mes nustosime renkti teisės aktus ir kad tai, tais laiškais, laiškais jie galės uh, sutrukdyti mums dirbti. Šis laiškas nėra pirmasis mūsų istorijoje, be abejo turėsime jį atsakyti. Tačiau šis laiškas vargu ar galės paveikti mūsų norą laikytis nustatytų kriterijų. Į laišką atsakysime, Tačiau šis laiškas yra lygiai toks pat kaip ir kiti laiškai, kuriuos gauna komisija reguliariai ir kuriuose yra išsakoma vienokia ir kitokia reakcija į mūsų pasiūlymus. Štai tiek. Toliau darbo laiko direktyva ir, ir dėrybos dėl jos, mes takime tuos pačius kriterijus. Viskas čia yra labai aišku. Nėra jokių priežasčių, dėl kurių neturėtume taikyti šių kriterijų atliktų tyrimų rezultatai. Mes juos paskelbsime visus kartu. Mes nemanome, jog būtų protinga uh, skelbti uh, mūsų analizės apie reprezentatyvumą rezultatus anksčiau uh, nei uh, visų kitų uh, analizuojamų klausimų uh, rezultatus. Uh, Ir mes stengsimės padaryti viską, kad derantis dėl kirpėjų ir dėl vidaus vandenų operatorių būtų laikomasi mano minėtų kriterijų. Ir uh, socialiniai aspektai bus vertinami lygiai taip pat rimtai, kaip ir ekonominiai ir teisiniai aspektai. Ponas Sarkas, labai trumpai, ponė pirmininkė. Mano pareiga, ponė Silva, jums pasakyti, uh, štai ką, kad mano frakcijos atveju mes neįsime tuo keliu, šiuo keliu. Aš kalbu apie tą laišką, kurį pasirašė valstybės narės. Mes netraktuosime to laiško lygiai taip pat kaip ir kitų laiškų, kuriuos komisija gauna iš pilietinės visuomenės, kuri turi teisę reikšti savo nuomonę komisijai. Tačiau egzistuoja teisėkuros procedūra ir valstybės narės turi pasisakyti taryboje. Ir tik tada kai yra gautas komisijos pasiūlymas. Tada jos negali spausti komisijos, nes komisija tiesiog vykdo savo pareigą. Tai yra labai rimtas klausimas susijęs su procedūros turiniu ir aš esu labai nustebęs dėl to, kad komisija nėra sunerimusi dėl savo prerogatyvos teisų šiuo atveju. Ačiū. Na ką, man atrodo, šiuo metu mes kitų klausimų ponui Desilva neturime, taigi dėkoju Jums už Jūsų dalyvavimą šioje diskusijoje ir e, palauksime to, kas vyks toliau komisijoje. E, pažiūrėsime, ką, kokią informaciją gaus ir mūsų komitetas ir frakcijos po šios diskusijos. Gerai, taigi galime baigti svarstyti šį klausimą. Ir dabar pasiskubi, pasistengsime paskubėti, kadangi sugrįžime prie klausimų, kuriuos turėjome svarstyti vakar. Aš kalbu apie 11 klausimą. Tuoj tuoj surasiu pavadinimą. Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenės ir laisvas tokių duomenų judėjimas. Čia kalbame apie nuomonės projektą, kurį parengė Nadija Hirš ši nuomonė yra skirta Libė komitetui. Ir Libė komitete pranešimą rengė žaliųjų frakcijos kolega Jan Filip Albrecht. Nadė, gal jūs galėtumėt mums pateik, e, pristatyti savo parengtą dokumentą. Dank, Frau Ačiū, ponė pirmininkė. Šiuo metu daug kalbama apie duomenų apsaugą Ir mes kaip užimtumo komitetas turėjome galimybę pateikti savo nuomonę. Aš pabandžiau šioje nuomonėje susitelkti ties 82 straipsnių. Tikriausiai galite įsivaizduoti, kad vyksta daug diskusijų apie kitus straipsnius, ypač Libe komitete, kuris yra e, atsakingas komitetas O mm, mes su šešėlinės pranešėjais buvome susitikę ir e, sutarėme, kad visą dėmesį sutelksime, skirsime 82 straipsniui, kad suformuluotume e, bendrą poziciją ir tos pozicijos pagrindų diskusijos vėliau vyks ir komitete. Likščiol 82 straipsnis e, apėmė duomenų apdorojimą ir sutartyje jis buvo minimas kaip koks rudimentinis straipsnis, o mes manome, kad skirtingose valstybėse narėse yra labai skirtingi duomenų apsaugos lygmenys darbuotojų atžvilgių, todėl Pačiame pirmame sakinyje norime pakeisti formuluotę, pabrėždami, kad tos valstybės narės, kurios nori griežtesnės duomenų apsaugos, e, tokią apsaugą taikyti galėtų, laikydamosi šio reglamento ribų. Tokią formuluotę pasirinkome. Kalbant apie kolektyvinės darbo sutartis, e, kuriuose dažnai yra nuostatų susijusių su duomenų apsauga, mes e, mano, manome, kad tokios duomenų apsaugos nuostatos būtinai turi būti įtrauktos į kolektyvinę sutartis, tam buvo pritarta. Kalbant apie būtiniausius standartus, aš puikiai suvokiu, kad skirtingose valstybėse narėse tie standartai skiriasi, tačiau uh, Čia išvardinti būtiniausi standartai iš ties yra tas pagrindas ir tie patys būtiniausi standartai, kurie turi būti įtraukti į reglamentą. Tokie kaip pavyzdžiui, neinformavus darbuotojo, apdoroti jo asmeninių duomenų negalima slaptas stebėjimas iš esmės yra draudžiamas, nepriklausomai nuo to, kaip tai vyksta, ar tai yra vaizdo stebėjimas, ar garso sekimas ar stebėjimas, todėl kad tai jau yra kišimasis į e, darbuotojo vidaus sferą. Draudžiamas bet koks stebėjimas, taip pat persirengimo patalpose ar kabinose. Um, draudžiama stebėti per internetą arba e, telefonus, arba tai galima daryti tik esant bendram susitarimui. Taip pat mums buvo labai svarbu pabrėžti duomenų apsaugos pareigūno vaidmenį, jo kompetencijas, uh, E, tikriausiai puikiai įsivaizduojate, kad duomenų apsaugos pareigūnas bet kokioje įmonėje taip pat turėtų turėti tam tikrą teisinę apsaugą. Kalbant apie administraciją, administracinės e, nuostatas, jos neturėtų pažeisti apsaugos principų, o kalbant apie e, ryšius su trečiosiamis valstybėmis, e, jos yra minimos penktame straipsnėje. Kalbant apie laisvanorišką darbuotojo sutikimą, kalbėjome apie tai, kaip turėtų atrodyti tas sutarimas pavyzdžiui, dėl laisvanoriškų pensijų, dėl vaiko pašalpų. Ir čia mes sutarėme, kad septintas straipsnis šiuo atveju neturėtų būti taikomas, todėl, kad turėtume užtikrinti, jog ir toliau toliau esamos nuostatos turėtų likti arba atitinkamais atvejais reikėtų atlikti darbuotojų apklausas, bandant išsiaiškinti, kas darbuotojai yra svarbiau, ar galimybė palikti savo vaikus tam tikrose prižiūrimose erdvėse ar atsisakyti tokios galimybės, tačiau gauti didesnį atlyginimą. Mes sutarėme, kad komisija neturėtų keisti materialinės teisės bazės. Tačiau, kalbant apie techninius standartus ar saugos standartus, vis dėlto laikas nuo laiko Komisija turėtų pateikti naujus kriterijus, siekdama užtikrinti tinkamus saugos standartus. Tai svarbiausi pakeitimai, kuriuos mes išplėtėme. Iš esmės 82 straipsnis yra pats svarbiausias ir jo keitimas yra be galo svarbus. Pakeitimo pakeitimo terminas yra gruodžio 11 diena. Ir mes bandysime ieškoti bendrų uh, pakeitimų, dar suplanuoti du šešėlinių pranešėjų susitikimai ir tikrai diskusijos dar vyks. Ačiū. Um, Aleksandras Serkas. Aleksandras Serkas ir toliau ponė McIntyre. Taip panašu, kad viskas. Ar turime komisijos atstovą, kuris norėtų pakomentuoti šį klausimą? Taip, gerai. Taigi po kolegų pasisakys komisija. Aleksandras Serkas. Gracias, señora presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. šešėlinė pranešėja turėjo pristatyti savo nuomonę, bet dėja negalėjo atvykti į posėdį, todėl perdavė man e, šią informaciją. E, ši nuomonė yra labai palanki. E, mano kolegė, ponė Hirš, su šešėliniais pranešėjais keitėsi nuomonėmis iš pat pradžių. Ir jūsų pakeitimuose mes matome, kad jūs atsižvelgiate į didžiąją dalį e, mūsų pasiūlymų. Tai yra labai svarbus su dokumentas susijęs su darbuotojų orumu. Ir mes pritarėme keturiems punktams. Tai yra dėl būtiniausių minimalių standartų Žmonės dirbantis su duomenų apsauga ir atsakingi už šią funkciją turi būti apsaugoti nuo įmonių ir bendrovių vykdomo spaudimo. Darbuotojų privatumas turi būti apsaugotas, nustatant tam tikras taisyklės, turime apibriežti, kas yra darbas, o kas yra privatus asmeninis gyvenimas. Bet koks slaptas stebėjimas turėtų būti griežtai draudžiamas. Kalbant apie duomenis, apie kuriuos čia ir kalbame, mes pateiksime pakeitimų ir poniai Reiner atrodo, kad 80 Antras straipsnis nėra pakankamas siekiant apsaugoti tiek daug interesų. Mums atrodo, kad 250 darbuotojų slengstis reiškia, kad likusi darbuotojų dalis yra neapsaugota. Turime rasti sprendimą, uh, šiai problemai, nes 90 procentų Europos darbuotojų liks neapsaugoti. Tai yra labai svarbu mūsų nuomonė. Darbuotojai ir profesinės sąjungos, kurios atstovauja darbuotojams, e, turi dalyvauti rengiant ir kuriant šias taisyklės, nes jie turi geriausią ir tiksliausią informaciją apie darbo vietą. Jie žino, kur slypi sunkumai ir žino, kokie klausimai kelia didžiausių problemų. Visi apie tai kalba, tačiau apie tai nėra rašoma. Aš kalbu apie tą juodąjį sąrašą asmenų ir institucijų, kurios siekia apsaugoti e, darbuotojus. Mes turime padaryti tam galą. E, įmonėse tokie juodieji sąrašai yra siuntinėjami ir tokie juodieji sąrašai egzistuoja. Turėtume pasinaudoti progą ir padaryti galą tokiai praktikai, nes tokia praktika nesaugo profesinių sąjungų atstovų ir darbuotojų. Ir žinoma, labai sunku tokią praktiką išnaikinti. Kitas svarbus klausimas. Ir mes e, labai glaudžiai sekame, kaip šis klausimas yra sprendžiamas. Pone Hirštam skiria daug dėmesio, kai kyla konfliktas arba ginčas E, susijęs su darbuotojų pagrindinėmis teisėmis ir jų privatumu bei duomenimis. Mes turime apsaugoti darbuotojus. Tai yra sudėtingas klausimas. Visos frakcijos skiria tam dėmesio ir pranešėja turės daug laiko tam skirti, kad būtų sukurtos geresnės taisyklės ir aš tikiuosi, kad mums tai pavyks. Ačiū, ponia Makintarė. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą rengiant šią nuomonę, už jos bendradarbiavimą. Aš tikrai e, lauksiu kitų susitikimų su šešėliniais pranešėjais. Reglamento tikslas yra įnešti aiškumo verslo įmonėms ES, kad įmonės žinotų, kas iš jų reikalaujama. Jeigu reglamentas įtrauks 82 straipsnį, mes turėtume labai aiškiai nurodyti, kokios yra valstybių narių pareigos. Mes taip pat neturėtume pernelyg daug tų pareigų nustatyti. Mūsų tikslas yra aiškumas. Ir aš nekartą esu sakiusi, kad smulkios ir vidutinio dydžio įmonės Europoje gali nukentėti. Mes taip pat turime nepamiršti to, kad daugybė valstybių narių turi galiojančius teisės aktus ir gerus teisės aktus dėl domenų apsaugos. Taigi mes turime pasirūpinti tuo, kad šis pasiūlymas neapribotų dabar valstybių narių taikomų nuostatų. Todėl turime laikytis lankstumo nuostatos. Tačiau tuo pat metu turime nustatyti aukštus standartus bei sistemą toms valstybėms narėms, kurios kol kas neturi tinkamos duomenų apsaugos sistemos. Kalbant apie 82 straipsnį, mus neramina tai, kad čia nekalbama apie skaidrumą, apie informacijos proporcingumą, apie duomenų saugumą ir apie informacijos skleidimą apie turimus duomenis. E, Tačiau pagrindinis e, dalykas yra tas, kad e, mes nenorėtume, kad e, komisija taikytų deleguotas galės, kalbant apie užimtumą, kad nebūtų iškraipytos kompetencijų ribos. Tai čia slypi mūsų didžiausias uh, susirūpinimas. Mes turime daugybę deleguotojų. Delegų, deleguotų aktų šioje srityje kur kas daugiau negu kad yra būtina. Taigi mums reikia iš tiesų rasti tinkamą pusiausvyrą, kad nesukurtume daugiau naštos įmonėms, tačiau taip pat nenorime perduoti komisijai e, deleguotųjų, teis, deleguotųjų aktų teisės. Ačiū. Dėkuoju komisijos vardu. Kas kalbės? Prašau. Labas rytas, ponios ir ponai, aš esu Tomas Certik iš generalinio teisingumo direktorato, domino apsaugos skyrius. Komisija palankiai vertina e, šią nuomonę, kurią rengia ponia Hirš. Komisija iš esmės labai palankiai vertina gerą bendradarbiavimą su Europos parlamentu šioje svarbioje duomenų apsaugos rytyje. Pranešė labai aiškiai kalbėjo apie tai, kad didžiausias dėmesys bus skirtas e, tam, kas neramina e, tiek valstybės narės, tiek komisiją, tai yra duomenų apsauga užimtumo srityje. Mes manome, kad iš nuomonės labai aiškiai išryškėja svarbiausi akcentai, e, kuriais siekiama skirti didesnę teisinę apsaugą duomenų apsaugai. Kaip žinote, likščiol yra naudojama reglamentas 95 pasvirasis brūkšnys 46. Mes e, norime, kad e, dabartinėme reglamento pasiūlyme duomenų apsaugos standartai būtų sugriežtinti. Taigi tos valstybės narės, kurios nori įvesti griežtesnius e, apsaugos standartus arba juos išlaikyti, tai turėtų ir daryti, tam pritarė ir komisija. Kaip ten bebūtų, nuomonės referentės pasiūlymus mes vertiname atsižvelgdami ir į dabar galiojančios direktyvos nuostatas. Taip pat labai palankiai vertiname tai, kad yra minimos kolektyvinės sutartys arba e, sutartys e, tarp įmonės ir darbuotojo. Taip pat komisija labai palankiai vertina duomenų apsaugos pareigūno e, funkciją įmonėje. Teikdami savo pasiūlymą mes norėjome, kad įmonėse atsirastų nepriklausomi duomenų apsaugos pareigūnai, kuriems nebūtų daromas spaudimas ar įtaka iš išorės. E, šie žmonės turėtų užtikrinti, kad duomenų apsaugos principų būtų laikomasi ne tik dėl darbuotojo, tačiau ir dėl įmonės gerovės. Tačiau kaip ten Bebūtų, mes jau minime šią nuostatą e, reglamento 36 straipsnio antroje dalyje. Kalbant apie laisvą asmens duomenų judėjimą, ypač įvairiuose koncernuose arba įmonių grupėse, ES taip yra, kad jau šiandien yra įmanoma keistis informaciją, o reglamento pasiūlyme šeštojo straipsnio pirmos dalies F punktą taip pat yra numatyta tokia galimybė, tiksliau pasakius, ji lieka. Kalbant apie pasiūlytą e, sąrangą, mes jai pritarėme. Nesigilinsiu į konkrečius e, pakeitimus, Vis dėlto daugeliu atveju manyčiau, kad reikėtų labai atsargiai teikti pakeitimus, nes priešingo atveju gali taip nutikti, kad teikiami pakeitimai um, prieštaraus galiojantiems teisės aktams ir kai kuriais atvejais tai gali turėti skaudžių arba neigiamų pasiekmių darbuotojui. Pavyzdžiui, kalbant apie tą pritarimą, tik tuo atveju, jei darbuotojas mato naudos savo, na, šiuo atveju galvoju, kad reikėtų atsargiau vertinti tokią galimybę. O dabar dar kartą dėkoju už puikų bendradarbiavimą ir už jūsų dėmesį. Merci, madame la rapportrice. Dėkuoju, dabar pranešėja. Vielen Dank. Labai ačiū. Noriu padėkoti už jūsų pastabas ir pasiūlymus. Labai trumpai. Pone kolega Serkas, visiškai pritariu tam, kad šiame reglamente yra ir kitų nuostatų susijusių su darbuotojais ir aišku bus pateikta atitinkamų pakeitimų. Tačiau Aš nenorėčiau tiek plėstis, kad vėliau mūsų pozicija būtų nebeaiški, nes iš tikrųjų didžiausią dėmesį e, norėčiau skirti 82 straipsniui. Žinau, kad tas, ta diskusija dėl 52 darbuotojų vyksta ir bandoma susitarti dėl ribinių verčių, konkrečių skaičių. E, dabar kalbama, dar tiksliau pasakos, diskutuojama, ar tai turėtų būti tikslus skaičius, arba ar tikslesnė formuluotė. Dabar linkstama link to, kad galbūt bus renkamasi formuluotė. Kaip ten bebūtų, laukiu jūsų pakeitimų, tačiau norėčiau, kad mūsų komitete didžiausias dėmesys būtų skirtas 82 straipsniui. Kalbant apie tas juoduosius sąrašus arba panašius dalykus, manau, kad panašus dalykai tikrai neturėtų egzistuoti. Ir bandysime užkirsti kelią tokiai praktikai. Kalbant apie darbuotojų asmens duomenų apsaugą ir teisės aktų suvienodinimą šioje srityje, kaip minėjo pane McIntyre, vienai per kitaip teisinė bazė skirtingose valstybėse narėse skiriasi ir kartais mažas ir vidutinės įmonės nenori griežtesnių nuostatų įgyvendinti, todėl kad tai yra susiję su didesnė administracinė našta. Taigi, Mes e, bandėme rasti tą aukso vidurį, tenkinanti abi puses. Dėl deleguotojų teisės aktų taip iš esmės skirtingose komitetuose dirbančiose su šiuo reglamentu yra bandoma suklasifikuoti, kokių deleguotojų teisės aktų mes apskritai nenorėtume, kokius įsivaizduotume, kad galima, gali komisija juos priimti. Uh, Kita vertus, bus ir tokių sprendimų, kuriuos priims patys duomenų apsaugos pareigūnai ir e, ne Europos parlamentas. Taigi bandome susitarti dėl šių klausimų. Noriu padėkoti komisijos pastaboms. Tai yra, noriu padėkoti už komisijos pastabas. E, vienai per kitaip mes privalome keisti komisijos pasiūlymą. Ir mes taip pat suvokiame, kad mūsų pakeitimai bus taip pat keičiami, tačiau, kaip ponas Serkas minėjo, mūsų tikslas parengti puikų dokumentą, saugantį darbuotojų teisės. Alo, kuma. Puiku. Taigi, kaip sakė pranešėja, iki gruodžio 11 dienos 12 val. galime teikti pakeitimus. Uh, Nagrinėsime juos sausio 23-24 dieną. 20 vasario nagrinėsime kompromisinius pakeitimus. Ir balandžio mėnesį, ko gero, balsuosime plenarime posėdėje. Lybi komitetas matyt balsuos prieš tai. Ir dabar suteiksiu galimybę pranešėjai pristatyti 190 pakeitimų, kurie buvo pateikti pranešimų dėl migrantų integracijos. AFET ir moterų teisų komitetas turėtų pateikti nuomonę dėl šio dokumento. Ir šis pranešimas rengiamas kartu su Lybė komitetu. Lybė komitete nuomonė rengia Filip Kleis, nepriklausomas narys. Nežinau, ar jis yra jau salėje. Ne. Gerai, tuomet e, raštu, matyt, viskas bus tvarkoma. Pone pranešėjai, prašau. Ja. Dank, Labai ačiū, pone pirmininkė. Iš pradžių norėčiau padėkoti už pakeitimus. 199 jie buvo su pačiomis skirtingiausiamis temomis. Taigi buvo e, labai įdomu e, skaityti jūsų pasiūlymus ir bandyti jūsų mintis įtraukti į pasiūlymą. Aš nekalbėsiu apie konkrečius pasiūlymus, tačiau noriu pabrėžti, kad susidūrėme su problemomis susijosiomis su libe kompetencijomis, su šeimos teisėmis, tačiau pabandysime pažiūrėti, galbūt kai kuriuos pakeitimus ir įtrauksime. Uh, Aš bandysiu suformuluoti kompromisinius pakeitimus, todėl kad daugelis iš mūsų iš esmės nori keisti e, tas pačias rytis, tačiau būta ir tokių pasiūlymų, e, kurie vis dėlto eina visiškai skirtinga kryptimi ir į juos negalėsiu atsižvelgti. Susidūrėme ir su vertimo problemomis, todėl kad vokiečių kalbos savoka išmintingos galvos e, arba talentingi žmonės nebuvo tinkamai išversta į kitas kalbas. O kalbant apie nelegalius arba neteisėtus migrantus, mes tą terminą galime be problemų pakeisti į terminą um, neteisėti migrantai, o kalbant apie LGBT bendruomenės ir moterų teisės, būta tokių kolegų, kurie norėjo išbraukti uh, LGBT terminą, tačiau tam pritarti negaliu. Mes parengsime atitinkamą pastraipą skirtą šiam klausimui. 33 pakeitimas buvo susijęs su etiniu verslumu. E Angliškai tai yra ethic business ir tiesiog dabar dar bandome išsiaiškinti, kas turėta omenyje, pasirenkant e, tokią savoką. Dabar bandysime parengti kompromisinius pakeitimus. Aš noriu paprašyti jūsų atsižvelgti į tai, kad mes pasirinkome skirtingas temas. Ir skirtingoms pastraipoms e, buvo pateikta uh, įvairių pakeitimų, tačiau mes kompromisinius pakeitimus formuluosime ne kiekvienai pastraipai, bet kiekvienai temai. Taigi gali būti taip, kad jūsų pakeitimas bus priskirtas ne tam tikram paragrafui ir pastraipai, tačiau tam tikrai temai. Kitas šešėlinių pranešėjų susitikimas vyks kitą savaitę. Panašu, kad mes sulauksime jūsų pakeitimų, o vėliau persiusime jums kompromisinius pakeitimus. Kadangi laikas mus spaudžia, daugiau nesiplėsiu. Džiaugiuosi esamu bendradarbiavimu ir tikiuosi gero šešėlinių pranešėjų posėdžio kitą savaitę. Gerbiami kolegos, atsiprašau, kad jums tenka dabar klausytis to, bet aš pirmininkauju mūsų darbui. Ir turiu Jums pasakyti, kad mes turime labai rimtai vertinti uh, uh, savo diskusijų kokybę. Jeigu mes uh, komiteto posėdžiuose kalbėsime vien apie procedūras ir apie procedūrinius dalykus, tuomet mūsų darbas pras bet kokią prasme. Tuomet visus esminius klausimus svarstys darbo grupės arba bu, šie klausimai bus svarstomi prie kavos puodelio. Tai gal ir nebūtų e, ir neblogai, bet aš vis tiek matau, manau, kad tam, kad mes galėtume dirbti skaidriai, tam, kad galėtume tikrai nagrinėti parlamento priskirtus klausimus. Komisijos darbe turėtų dalyvauti ne vien, ne vien e, asmenys, kurie domisi tuo ar kitų klausimų. Uh, labai svarbu visiems dalyvauti diskusijoje. Migrantai, migrantai tai yra dalykas, kuris turėtų rūpėti mums visiems e, socialinių, ekonominių e, e, migracijos padarinių. Ir pranešėja mums pateikė savo rekomendacijas, tačiau toliau, kai vyksta diskusijos, panašu, kad mes atsitraukėme. Aš ne jūsų adresu tai sakau, jūs tai žinote, bet Tiesiog tokia mano bendra pastaba, aš tikrai esu šiek tiek pasimetus, aš norėčiau, kad mes galėtume, galėtume realiai dirbti ir šioje salėje, ir internetu galėtume taip pat keistis informaciją. Šešėliniai pranešėjai, šešėliniai pranešėjai turi privilegiją, jie gali dalyvauti dėrybose, Angriu, pono Angrio nėra, ponė, ponė Jerovicka jį pavaduos, o po to kalbės ponė Blinkevičiūtė. Jezlovėska pirmiausia. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu atsiprašyti dėl to, kad mano kolega nedalyvauja šiame posėdėje dėl tam tikrų reikalų Rumunijoje jis negalėjo atvykti į šiandienos posėdį. Taigi pristatysiu pono Trojano Angurano poziciją. Norėčiau padėkoti pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir puikų darbą, kuriuo buvo siekiama išspręsti migrantų darbuotojų įtraukties klausimus. Dabartinė situacija rodo, kad mūsų ekonomikos lėtėja ir siekis užtikrinti klestinčią ekonomiką ES tampriai susijęs ir su galimybę um, įtraukti darbuotojus migrantus. Turime užtikrinti atviresnę darbo rinką, užtikrindami, kad laisvos darbo vietos būtų išpildytos darbuotojų migrantų. Migrantams darbuotojams turime užtikrinti tinkamas švietimo, kvalifikacijos kelimo galimybės, e, siekiant užtikrinti, e, kad darbo rinkos poreikiai būtų patenkinti, jei norime savo darbo rinkoje integruoti trečiųjų šalių darbuotojus migrantus, tai yra labai svarbu. Antras klausimas yra dabartinis dabartinė ekonominė ES padėtis, taip pat augimo perspektyvos skirtingose valstybėse narėse. Noriu pabrėžti, kad mes turime atsižvelgti į migracijos poslinkius ir atitinkamai reaguoti, keisdami savo teisinę bazę. Turime užtikrinti, kad primti teisės aktai būtų įgyvendinti. Antra, Tendencijos valstybių narių darbo rinkose skiriasi ir mes turime užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečių įtrauktis mūsų darbo rinkose sukurs pridėtinę vertę, o ne kliudys ekonomikai. Tai turi ir politinių pasiekmių ir mes turime suvokti savo atsakomybę bei skleisti šią žinę e, savo piliečiams. Dėl kai kurių valstybių narių dėlsimo atverti savo darbo rinkas e, darbuotojams migrantams, aš manau, kad labai svarbu užtikrinti glaudų dialogą tarp piliečių, taip pat ir suinteresuotojų šalių. Tik tokiu būdu mes e, pasieksime, kad bet koks neigiamas poveikis darbo rinkai nebūtų padarytas. Turime tinkamai spręsti darbo migrantų klausimo Europos Sąjungoje. Taip pat noriu pabrėžti, kaip svarbu keisti egzistuojančius teisės aktus, naikinant nereikalingas kliūtis ir siekiant pasinaudoti darbo rinkos teikiamais privalumais, siekiant užtikrinti, kad tiek darbuotojai, tiek ieškantys darbo, tiek įmonės gautų naudos. Noriu padėkoti, e, tai buvo žodžiai, e, kuriuos būtų išsakęs jums Ungurano, o dabar savo ruoštų noriu pasakyti tai, kad trečiųjų šalių piliečių darbinimas e, mūsų rinkoje yra labai svarbus ir tai užtikrina judumo principas. Savo pateiktose pakeitimuose pabrėžiau, kad ieškant priemonių kurios padėtų užtikrinti sklandų darbuotojų judėjimą darbo rinkoje. Turime užtikrinti e, trečiųjų šalių piliečių įtraukti. Visų pirma, kalbu apie tuos migrantus, kurie jau dirba ES valstybėse narėse. E, Reikia atsižvelgti į e, darbuotojų migrantų kvalifikaciją ir pripažinti ją pagal egzistuojančias ES kvalifikacijų pripažinimo sistemas. Turint omenyje, kad ši sistema jau taikoma ES piliečiams, ši sistema galėtų būti taikoma ir pripažįstant trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijas. Labai svarbiu aspektu e, priimant sprendimą dėl migranto įtraukties e, svarbu atsižvelgti į tai, kokias kompetencijas ir kokias e, užduotis jis turėjo savo kilmės valstybėje narėje. Mano supratimu, mūsų darbo rinka turi būti atvira ir pasiekiama visiems piliečiams, norintiems integruotis į ją. Ačiū. Ačiū pirmininkė, aš labai trumpai stengsiuosi atkreipti dėmesį į keletą momentų. Pirmiausia, galvoju, kad e, e, Nadės Kirš pranešimas yra geras ir Teisingai įvertinus beveik 200 gautų pakeitimų ir radus bendrą sprendimą dėl kompromisinių siūlymų, iš mūsų komiteto išeitų e, tinkamas siūlymas dėl migrantų integracijos ir tinkamo poveikio e, mūsų darbo rinkai. Taigi keletas momentų. Pirmiausia, norėčiau, kad rastumėm bendrą kompromisinį sprendimą dėl migrantų verslumo skatinimo. Manau, kad tai yra ypatingai e, e, svarbu, kad e, e tie migrantai iš trečiųjų šalių e, ne tik tai kurtų darbo vietas, bet taip pat e, jų verslumą skatintų apskritai e, socialinį judumą, socialinę lyderystę, didesnę socialinę sanglaudą ir tą mes turėtumėm ypatingai pabrėžti. Antra, kitas itin svarbus momentas, kalbant apie migrantų integraciją, yra e, migrantų vaikų ir jaunimo švietimas prieiga prie švietimo ir galimybė ją pasinaudoti, e, nes iš tikrųjų trečiųjų šalių piliečių įsilavinimo lygis yra kur kas žemesnis negu ES piliečių ir todėl e, mes turim paraginti valstybės narės e, užtikrinti galimybę gauti išsilavinimą vaikams ir jaunimui iš migrantų šeimų. Ir taip pat dar kartą turim užtikrinti, kad švietimo įstaigų personalas būtų tinkamai parengtas aktas darbui su migrantų e, vaikais. E, trečias dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, e, tiesiog norėčiau papildyti gerbiamas Nadijos Kirš poziciją tuo, kad ne tik kilmės šalis turi būti laikomas atsakingomis už tų piliečių integraciją Europos Sąjungos darbo e, rinką rengdamos kalbos ar parengiamuosius kursus. Manau, kad taip užkrauta atsakomybė e, e, už sėkmingą integraciją Europos Sąjungoje vien tik kilmės šalim nu, būtų neteisinga ir vargu ar būtų pasiektas tam tikras rezultatas ir įspręstos integracijos problemos. Todėl manau, kad kalbėdami apie atsakomybę už tą sėkmingą integraciją turim paminėti ir priimančiasias valstybės narės bei jų atitinkamą atsakomybę. Ir dar e, vienas momentas, kolegas raginu nuodugnai apsvarstyti galimybę ateityje atverti visą gyvenimą trunkančio mokymosi bei judumo programas ir trečiosiom šalim. Ir mm, e, noriu išsakyti tam tikrą nuomonę dėl pranešėjos pasiūlytos taškų vadinamos sistemos. Na, tiesiog galvoju, kad problema yra ta, kad tokia sistema iš tikrųjų nėra pakankamai išdiskutuota, aptarta, neaišku, kaip jinai veiks praktikoje, valstybėje, kurioje, pavyzdžiui, jinai veikia, iš tikrųjų tam tikrų rezultato apčiuopiamų kaip ir nerasta, yra tam tikros e, spragos, e, todėl, e, nu, galvoju, ar tokia sistema vargu ar duotų naudos ir galbūt mes rastume bendrą sutarimą, kol kas kaip nors tai apeiti ir nenaudoti tos, nesiūlyti naudoti tos sistemos visos ES mastu. Bet aš manau, kad šešėlinių sustikime mes rasim bendrus kompromisus. Linkiu mums visiems bendro darbo. Ačiū. Jean Lambert. Jean Lambert. President and... Ačiū pirmininkė. Iš pačių mums atrodo, kad pradinis tekstas buvo labai geras pagrindas tolesniam darbui. Tačiau, kaip jūs ko gero pastebėjote iš mūsų patiktų pakeitimų, mes ne viskam pritarėme, nepritarėm septintam ir, šeš, ir aštuntam paragrafams. Ir kaip ir sakė, ką tik ponė Blinkivičiūtė, taškų sistema kelia mums problemų ir gal galima būtų keisti pasiūlytą formuluotę. 29 pastraipa, 28 pastraipsnė, kur kalbame apie socialinę apsaugą ir socialinės apsaugos režimą, net jie žino, jog mums neįtin patinka tokie pasiūlymai. Ir todėl mes patikime kai kurios pakeitimus, gal kiek uh, pernelyg griežtus, nes sume viską išbraukti, bet manau, kad mes galėtume ieškoti kompromiso šiuo klausimu. Toliau, socialinio nes apsaugos e, dimencija šiame dokumente. Pakeitimai nuo 182 cikliniai migrantai ar sezoniniai migrantai ir panašus migrantai, kurie gali judėti ES e, teritorijoje. Bet gali būti taip, kad kad e, valstybė narė gali būti sudariusi e, dvišalį susitarimą su kilmės šalimi ir tuomet tą susitarimą galima būtų pritaikyti. Ypač tuo atveju ES lygmenių nėra e, susitarimo su ta šalimi. Be to mes raginame ekspertus, nacionalinius ekspertus, kurie rengia tokius dvišalius susitarimus valstybės narėse, tarpusavį bendradarbiauti. Kaip ir kiti, mes uh, kalbame apie tam tikras kliūtis, kurios trūkdo migrantams e, integruotis, tai yra ir ksenofobija, ir rasizmas. Ir mes reikalavome, kad e, su diskriminacija kovojantis teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinti. Toliau mes kalbame apie darbdavių vaidmenį, nes čia kalbame iš esmės apie darbo rinką bandome išsiaiškinti, kokia atsakomybė priklauso darbdaviams, o kokia kitoms įstaigoms. Ir mūsų pateiktame 62 pakeitime kalbama apie taip, kaip įvairūs e, subjektai gali prisidėti prie migrantų integracijos. Toliau kalbų mokymasis. Žinau, kad yra pateikti keli pakeitimai šiuo klausimu. Mes svarstėme jį nekartą ir su valstybėmis narėmis ir labai dažnai iš jų girdime, kad uh, jos nori, kad migrantai kuo skubiau pramoktų vietos kalbos, tačiau dažnai valstybės narės nenori renkti pakankamai kalbų kursų. Tai yra labai svarbus klausimas. Taigi išdėšiu mūsų pirmą, antrą, trečius prioritetus ir tikiuosi, kad mes galėsime siekti kompromiso su kitais e, pranešėjais. Uh, Aš siūlyčiau pirmiausia pranešėjai apsitarti dėl tų temų, kuriomis sieksime kompromiso, o nekalbėti apie konkrečius straipsnius. Nazija, kai jūs skaitote pakeitimus, jūs, jūs tikriausiai galite pastebėti, kad kokios pozicijos mes laikomės. Ir kartais galima būtų šiek tiek pakoriguoti formuluoti, kartais galima būtų ieškoti kitų sprendimų. Ir tikiuosi, kad mes galėsime sėkmingai bendradarbiauti ir galiausiai parengsime labai pozityvų, e, gerą dokumentą. Ir e, dar galima būtų pasidomėti tuo, kad e, šiuo klausimu daro Libė komitetas. Ar dar kas norėtų pasisakyti? Ne. Gerai, tuomet sutikiu žodį pranešėjai. Ja, vielen Dank für. Labai Ačiū už skirtingas pastabas. Pane pirmininkė, aš tikrai galėčiau ir valandą kalbėti apie savo pranešimą, tačiau ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia, kaip mes organizuosime savo darbus. Jau vakar turėjo būti nagrinėtas šis darbo tvarkės punktas, taigi ir atsižvelgiant dar į tai, kad laikas mus spaudžia, tikrai norėjau kalbėti trumpai, tačiau dabar sureaguosiu į kolegų išsakytas pastabas. Aišku, kvalifikacija ir galimybė mokytis kalbos, kalbos kursų pasiūla yra be galo svarbus klausimas, vienas iš pagrindinių, todėl um, šie reikalavimai neturėtų likti tuščiais reikalavimais, tuščiais žodžiais, e, tačiau tai turėtų būti reikalavimas, kuris bus įgyvendintas. Dėl kvalifikacijos kėlimo, taip pat vaikų ir jaunimo galimybės mokytis, atitinkamą pakeitimą aš taip pat e, įtrauksiu į nuomonę, Jo labiau, kad galimybė įgyti aukštesnę kvalifikaciją yra itin svarbi. Jo labiau, kad daugelį valstybių narių stebime, kad migrantų vaikams yra itin sunku siekti aukštesnio mokslo. Kalbant apie socialinės apsaugos sistemas ir dvišalius susitarimus, čia labai svarbu susitarti. Dvišaliai susitarimai iš esmės yra labai e, palankiai vertintini, tačiau yra klausimų, kuriuos galime dar tobulinti. Dėl vadinamosios neteisėtos migracijos. Aišku, priimančioji valstybė turi teikti visą reikiamą informaciją atvykstantiems žmonėms. Tačiau būtų gerai, kad į tam tikrą ES valstybę išvykstantys žmonės dar prieš savo išvykimą surinktų visą reikiamą informaciją ir būtų susipažinę su įvairiais formalumais priimančiojoje valstybėje narėje. E, komisija palankiai vertina mūsų mintis, todėl tikiuosi, kad pavyks susitarti dėl tinkamų kompromisinių pakeitimų. Dėl septintos ir aštuntos pastraipos skirtingai buvo vertinamos šios pastraipos. Vieni palankiai vertino, kiti ne. Pone Jezlovietska mm, paprašė įtraukti uh, tam tikrus galiojančius ES teisės aktus. Mes palankiai vertiname šį pasiūlymą. Jungtinės karalystės atstovai e, siūlė kalbėti apie konkrečią finansinę pagalbą, tačiau manau, kad e, Kolegijos pasiūlymas tikrai yra palankiai vertintinas, o kitus klausimus aptarsime kitame mūsų komiteto posėdėje. Parfait. Bon, ben alors, euh, sur cette base. Euh... Ačiū. Pakeitimo, pakeitimo terminas. Euh sausio 24 diena, tada balsavimas komitete, tada e, panašu, kad balandžio plenarinėme posėdėje taip pat vyks balsavimas šiuo klausimu. O dabar pereiname prie balsavimo, jei jūs tam pritartumėte, apkeisime 17 ir 18 darbo tvarkės punktus vietomis. Norėčiau bent kiek bandyti laikytis um, darbo tvarkės. Taigi dabar balsuosime dėl ponos, ponios McIntyre pranešimo. Dėl MVI galimybių gauti finansavimą gerinimo Balsuosime dėl nuomonės projektų, kuris bus pateiktas e, ekonominių reikalų komitetui. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau jūsų paklausti. Aš nedalyvavau posėdėje vakar ir vakar aš negalėjau kalbėti, negalėjau pasipriešinti kai kam. Jūs pakeitėte darbo tvarkę taip, kad mums visiškai neaišku, kas dabar vyksta ir kolegos neatvyko. Beje, mes vėluojame pradėti balsuoti, vėluojame net 20 minučių, tai reiškia, kad 20 minučių mažiau turėsime tam, kad e, galėtume svarstyti visus kitus likusius e, klausimus. Ir aš norėčiau paprašyti, kad kitą kartą nekeisti darbo tvarkės, o jeigu vieną kartą jis yra pakeistas, tuomet griežtai laikytis e, darbo tvarkį nurodytų laikų. Gerbiamasis, aš visiškai pritariu jūsų pastabai. Ir aš žinau, kad anksčiau buvo, buvo tikrai ne taip, kaip dera. Taigi aš pritariu tam, ką jūs sakote. Ir vakar buvo nuspręsta pakeisti darbo tvarkę. Ir apie tai buvo jums visiems pranešta elektroniniu paštu. Taigi, šiuo klausimu mes elgimės taip, kaip ir kiti Europos parlamento komitetai. Ir jūs turėtumėte paprašyti, kad jūsų padėjėjai jūs informuotų apie tai, kaip yra keičiamos darbo tvarkės, ypač kai jį buvo pakeista vakar. Ir dar viena pastaba, aš norėčiau pasakyti, kad pagal pirminį darbo tvarkės projektą jau buvo numatyta, kad mes balsuosime ir balsuosime 15 po 10. Ir mes pakeitėme šiandienos e, darbo tvarkę, taip, bet nepakeitėme balsavimo laiko. Ir jeigu mes nebūtume svarstę ponios Hirš e, e, nuomonės, būtume balsavę 10 valandą. Ir tuomet taip pat būtų nepatenkintų. O ką jūs norėjote? Norėjote, kad aš būčiau sustabdžius posėdį tam, kad mes 15 minučių palauktume, kad pradėtume balsuoti laiku? Ne. Aš e, siūlyčiau dabar nesigilinti e, toliau ir e, noriu pasakyti tiems kolegoms, kurie buvo atvykę 10 val. 15 minučių, matė, kad mes svarstome ponios Hirš dokumentą, galėjo sudalyvauti šioje diskusijoje. Taigi dabar siūlyčiau po visų šių paaiškinimų pereiti prie balsavimo. Pirmasis paragrafas, pirmasis pakeitimas, kurį pateikė ponios Zuber. Uh, pranešėja prieš, kas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Po pirmojo paragrafo A antrasis pakeitimas, kurį pateikė ponia Skzdrievlevska, atsiprašau, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau po pirmojo paragrafo A trečiasis pakeitimas pateikė Paul Murphy, kas už, prieš susilaikė atmesta. Paragrafas pirmasis, ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Po, po pirmojo pakeitimas, ta pati autori, kas už, kas prieš susilaikė, neaišku, kas už. Kas prieš susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis paragrafas, kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Po trečiojo paragrafo B kompromisas, keturios frakcijos patikė, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Po trečiojo paragrafo, dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. Taip, galime pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 12 pakeitimo. Taip, pradedame balsuoti. Visi turite balsavimo korteles? Pone, a, jūs neturi, neturite, bet balsuoti prieš. A, ne, jau turite, gerai. Taigi, ar visi balsavote, tuomet balsavimas baigtas? 16 už 21 prieš atmesta. Toliau 13 pakeitimas atkrenta. Taigi toliau C kompromisas, kas už, jį pateikė keturios frakcijos, kas prieš, susilaikė. C kompromisas patvirtintas. Taigi pereiname prie 19 pakeitimo, kurį pateikė Filip Buliau, kas už, kas prieš, susilaikė 19 pakeitimas patvirtintas. Toliau 20 pakeitimas, kurį pateikė ponia Jezlovecka. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 21 pakeitimas. Paul Murphy pateikė, kas už? Prieš? Susilaikė. Aiškiai atmesta po penktojo paragrafo 22 e, pakeitimas Elizabeth Moran Šantieji pateikė ir pateiktas žodinės pakeitimas, kuriuo metu siūloma yra užbraukti žodį teisinės. Kas prieštarauja tam? Ne, niekas neprieštarauja. Gerai, taigi balsuojame dėl 22 pakeitimo su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 24 pakeitimas, kurį pateikė ponė Zuberkas už. A, atsiprašau, pamiršau 23 pakeitimą, kurį pateikė ponas Pupakis. Uh, Gerai, 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 24 pakeitimas, ponios Zuber, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau po penktojo paragrafo, 25 pakeitimas, ponė Rapti, pranešė, kas už, prieš susilaikė patvirtinti. 26 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, prieš, neaišku, kas už. Kas prieš? O kas susilaikė? Na, reikėtų pasitikrinti. 26 pakeitimas. Balsuojame. Ar visai balsavote, tuomet balsavimas baigtas. 17 už, 20 prieš. 22 prieš, ar ne? Gerai, nepatvirtinta. 27 pakeitimas, kas už, panirapti autorė, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 28. Marašantie, kas už, kas prieš, susilaikę. Reikėtų pasitikrinti. 28. pakeitimas tikriname. Galite balsuoti. Tikiuosi, kad visi balsavote. Dar palauksime. Sekundėlį. Gerai, balsavimas baigtas. 20 už, 14 prieš, 3 susilaikė. 28 pakeitimas patvirtintas. Toliau, 29 kas už prieš susilaikę patvirtinta. 30 pakeitimas, ponios Zuber, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 31 pakeitimas, Filip Benjon, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Po šeštojo paragrafo 33 e, pakeitimas, ponios Zuber, siūloma balsuoti dėl atskirų jo dalių. Taigi pirmoji dalis e, viskas be e, žodžio out of production factors, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis atkrinta. Septintasis paragrafas, 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 pakeitimas lingvistinio pobūdžio, neturime dėl jo balsuoti. Toliau D kompromisas, kurį pateikė keturios raštus, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 39 pakeitimas. Ponas Pupakis autoris, jis patikė žodinį, pranešėjai patikė žodinį pakeitimą ir siūlo išbraukti žodį e, mokesčių. Niekas tam neprieštarauja? Ne, gerai. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta toliau. 40 pakeitimas, e, tos pačios sąlygos, viskas taip pat, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Aštuntasis paragrafas, E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Po aštuntosios pastraipos, 43 pakeitimas, Phil Binių autorius, kas už, kas prieš, mm, reikėtų pasitikrinti. Taigi tikriname balsavimo rezultatus dėl 43 pakeitimo, prašau balsuoti. Ar visi balsavote gerai? 21 balsavo už, 15 prieš, taigi labai aiškiai patvirtinta. Ir toliau 44 pakeitimas yra kalbinio pobūdžio, todėl jo nebalsuojame, dabar balsuojame dėl viso teksto su visais patvirtintais pakeitimais. Balsavimas elektroninis, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Tai gerai, balsavimas baigtas, 34 už, Niekas nebalsavo prieš ir du nariai susilaikė. Taigi sveikiname mūsų pranešėją, kuris sugebėjo susidarti dėl penkių kompromisų. Alors, euh, nous en avons terminé avec le point 18 et nous. Taigi baigėme uh, dirbti ties 18 klausimų, dabar sugrįžtume prie 17 klausimo ir suteikime žodį poniai McIntyre, kuri pristatys mums savo naujai parinktą nuomonės projektą, kuris yra skirtas aplinkosaugos komitetui, kuris re rengia pranešimą, jį rengia APP frakcijos kolega Tomas Ulmer. Ir šioje nuomonėje Kalbama apie pasiūlymą dėl direktyvos, dėl pagrindinių saugos standartų, siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų. Mes dirbame pagal bendro darbo procedūrą, asocijuoto darbo procedūrą siūloma papildyti yra Euratomo sutartį ir prieš teikiant savo pasiūlymą mes iš komisija pateikė savo pasiūlymą dabar vasario mėnesį. Ir dabar sutiksiu žodį pranešėjai, kuri pateiks mums nuomonės projektą. Pateikta 12 pakeitimų. Ir keturi, keturi iš šių pakeitimų yra tiesiogiai susijęs su mūsų kompetencija. Prašau, ponė. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Žinome, kad jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis gali būti labai pavojingas. Pradėsiu iš naujo. Atsiprašau. Kaip ir sakiau, visi žinome, kad jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis gali būti labai pavojingas ir grėsmingas sveikatai buvo įstatymų apsaugančių darbuotojus bei visuomenės atstovus nuo 1959 metų. Direktyvos projektas siekia supaprastinti dabar galiojančią tvarką ir apibendrina maždaug penkias šiuo metu galiojančias direktyvas į vieną. Taip pat šioje direktyvoje yra įtrauktos ir įprastai aplinkoje randamos radioaktyviosios medžiagos. Iš esmės aš pritariu komisijos pateiktiems pasiūlymams. Labai svarbu vadovautis nuoseklių požiūrių. Taip pat labai svarbu e, taikyti požiūrį pagrįstą riziką ir įrodymais. Taip pat būtina atsižvelgti į pastarojo meto mokslinių tyrimų rezultatus. Aš Iš e, diskusijų, pokalbių galiu pasakyti, kad yra rengiami nauji dokumentai, taip pat juos rengia ir Tartautinė radiologinė saugos komisija. Ir esu įsitikinusi, kad bus parengtas dar vienas dokumentas, dar prieš baigiantis Kipro pirmininkavimui. Mūsų pasiūlymas gali būti pagrystas tik 2011 m. rugsėjo mėnesio pasiūlymu. Bet žinoma, kol nesuėjo terminas pakeitimams pateikti, aš ketinu atspindėti pakeitimuose visą naujausią informaciją. Iš tiesų, mūsų terminai buvo labai trumpi. Mūsų komitetas E, sužinojo, e, dėl kurių straipsnių mes turime kompetenciją. Taigi laikas nuo tada iki nuomonės parengimo buvo labai labai trumpas. Ir iš esmės, atvirai kalbant, labai sudėtinga parengti teigiamą nuomonę, vadovaujantis tokiais trumpais terminais. Endi komitetui e, terminas buvo atidėtas Ir tikriausiai mums nereikėjo taip skubėti, mes laikėmės termino, bet terminas pakeitimams pateikti yra sausio 10 diena. Aš tikiuosi, kad visi šešėliniai e, pranešėjai bendradarbiaus ir pateiks pakeitimus. Aš pati taip pat ketinu pateikti pakeitimų savo nuomonės projektui. Ačiū. Vielen Dank, dann hat das Wort der Kollege Serkas. Labai ačiū, dabar žodis ponai Serkas. Ačiū, pane pirmininkė. Panos Jutos Steinbruk vartu, kuri negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, noriu tarti keletą pastabų. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją parengus puikų nuomonės projektą. Jos keliami klausimai yra labai svarbus, ypač ketvirtasis pakeitimas, kur kalbama apie studentus ir ligonių darbuotojus. Tai yra tas punktas, kuris mūsų supratimu yra be galo svarbus. Tačiau, aišku, susidursime ir su problemomis. Ypač todėl, kad kalbant apie taikymos sritį e, yra bandoma išbraukti kai kurias sritis, o tai mus be galo neramina. Mes kalbame apie būtiniausius sveikatos apsaugos standartus e, ir jei kai kur tie būtiniausi saugos standartai yra išbraukiami, mes negalime toleruoti tokios situacijos. Uh, Jei kalbama tik apie piniginę naudą, tai nekalbama apie bendrą naudą darbuotojų sau, saugai. Iš ties, jei uh, e, susirgama profesinėmis lygomis, e, tai už jas, už jų pasiekmes moka gyventojai, o mes uh, E, šiuo e, teisiniu pasiūlymu siekiama geresnės prevencijos. Daug kas gali pasakyti, kad tai yra brangu, tačiau daug brangiau yra mokėti vėliau už ligas. Taigi, E, turime kalbėti apie tam tikras įpareigojančias normas darbuotojams. Jei e, tam tikri standartai nebus būtini, teisiškai privalomi, tai kas jų laikysis. Mes kalbame apie didesnį saugumą darbo vietoje, kalbame apie um, taikymo sritį, į kurią patekti turėtų ir samdomi darbuotojai bandant e, sukurti tinkamą pusiausvyrą, mes tikrai stengsimės ieškoti kompromiso, tačiau socialistai tikrai nepritars e, mažesniai apsaugai ir švelnesniems būtiniausiams standartams, nes mūsų supratimu e, svarbu užtikrinti darbuotojų saugumą. Fulbendien. Ačiū turėjome skubiai stumėtis į priekį, mus spaudė laikas. Pirmasis dalykas, kurį noriu pasakyti, kad mes visi puikiai suvokiame, kokių spragų būta ankstesniuose teisės aktuose ir mes suprantame, kad Kai kas turi būti peržiūrėta laikas nuo laiko, siekiant užtikrinti, e, kad tam tikri dalykai atitiktų laiko dvasę. Jungtinėje karalystėje um, ji gali pasidžiaugti gerą patirtimi jonizuojančios spinduliuotės e, darbo saugos rytyje. Aš esu dirbęs e, radiografu ir. Atsiprašau, mano žmona yra radiologija ir aš e, tam tikrus dalykus suprantu kiek kitaip. Um, svarbu laikytis tam e, tikro e, jonizuojančios spinduliuotės e, apšvitos dažnumo. Aš e, pateiksiu savo pakeitimus ir mm, nesutinku su, pon, sutinku su ponu Serkos, negalime žvelgti į kaštus kaip visumą, nes priešingo atveju e, susidursime su jokinga situacija, kai radiologai galės dirbti tik e, savaitę turime pamatuoti e, realią grėsmę, o ne sakyti, kad e, reikia laikytis absoliučių saugumo reikalavimų. Turime um, laikytis pragmatiško požiūrio, kuris yra būtinas užtikrinti tinkamus sveikatos standartus. turime parengti labai rimtą kitus sveikatos standartus remdamiesi galiojančiais teisės aktai. Ačiū. Dabar žodis komisijos atstovui. Ponas ar ponia Augustinanson. Dėkuoju, aš esu Augustin Jansen, aš esu energetikos generalinio direktorato radiologijos e, patalinio vadovas. Aš norėčiau pasakyti, kad komisija yra įsitikinusi, jog uh, jos pasiūlymas e, siekia teisingos pusiausviros tarp nacionalinio e, lankstumo ir reikalavimų išdėstytų direktyvoje e, proporcingumo. Kaip ir numatyta Euroatomo sutartyje, šie standartai turėtų būti taikomi visoje ES nuo 1959 metų. Komisija e, palankiai vertina pranešėjus pateiktus e, pakeitimus, išskyrus e, kelis. Ir tiems pakeitimams nepritarėme dėl to, kad jie prieštarauja turimam, turimiems mokslinėms žinioms. Aš kalbu apie šeštą ir septintą pakeitimus. Uh, Dėkuoju dabar pranešėjai, poniai Makintar, ir suteiksiu žodį. Prašau. Ačiū. Aš džiugiuosi, kad buvo išsakytos pasakytos pastabus. Aš su malonumu išnagrinėsiu pačius naujausius mokslo duomenės. Atsižvelgiu tai, ką sakė komisija. Atsižvelgsiu ir Filo Benjon požiūrį į tai, kad būtina remtis naujausiais duomenimis ir naujausiamis mokslinėmis žiniomis. Jeigu tokių yra be abejo. Taip pat ir pritariu tam, kad būtų uh, elgiamasi pragmatiškai ir praktiškai. Dėkoju ponui Serkas už tai, kad jisai parėmė mano pasiūlymą dėl stažuotojų, studentų stažuotojų. Ir norėčiau jūs nuraminti, aš jokių būdų nenoriu mažinti darbuotojų apsaugos lygio. Aš norėčiau tik tai užtikrinti, kad nereikėtų leisti pinigų priemonėms, kurios nėra labai reikalingos. Pavyzdžiui, aš norėčiau išsiaiškinti, ar mums iš tikrųjų reikia centrinės duomenų bazės, kurioje būtų saugoma informacija apie tai, apie kiekvieno asmens individualiai patirtas dozes. Kiekvienas asmuo jau turi tokią knygelę, kurioje yra registruojama, kokias dozes patyrė tas asmuo. Bendros centrinės duomenų bazės turėjimas vargu ar bus naudingas tokiam asmeniui. Ir tai yra pavyzdys to, kai, man atrodo, galima būtų sutaupyti. Nesvarbu, kas sutaupys Bet svarbu yra tai, kad e, dabar siūloma yra išleisti leisti pinigus priemonėms, kurios vargu ar padidins varto, darbuotojų apsaugą. Iš tai, ką aš siūlau keisti. Taigi, ponė Sekas, aš tikrai labai norėčiau tinkamai apsaugoti nuo apšvitos visus dirbančiuosius. Dėkoju. Dėkoju poniai Makintaja. Taigi pakeitimus galima teikti iki sausio 10 dienos 12 valandos. Svarstysime juos e, vasario 20-21 dienomis. Kompromisinius pakeitimus svarstysime kovo 20-21 dienomis ir užimtumo komitete balsuosime dėl šių dokumentų taip pat e, kovo mėnesį. O dabar periname prie likusio darbo tvarkės punkto, tas, kuris pirminėme darbo tvarkės projekte yra nurodytas penktuoju punktu, jame yra kalbama apie fizikinius veiksnius ir elektromagnetinius laikus. Ir sutikiu žodį pranešėjai Moran Šartie. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau priminti, jog mes turėjome pradėti svarstyti šį klausimą dar prieš 15 e, minučių. Ir laiko turime nedaug, o šis klausimas yra labai svarbus ir jis yra susijęs su dirbančiųjų sveikata ir manau, jog mūsų komitetas neturėtų, neturėtų skirti per nelik mažai laiko tokiems svarbiems klausimams. nes aš manau, kad mano parengtam pranešimui reikia skirti pakankamai daug laiko. Dabar kalbėdama apie elektromagnetinius laikus, aš norėčiau pasakyti, kad šiame pranešime siūloma kuo geriau apsaugoti dirbančių sveikatą. Ir žinome, kad šiuo metu siūloma yra taisyti 2004 metų direktyvą dėl darbuotojų patiriančių elektromagnetinių laikų poveikį apsaugą ir žinome, kad jie šį direktyvą, taip kaip ji yra taikoma, ji ne. Ji neatsižvelgia į elektromagnetinį rezonansą. Ir žinome, kad tai yra visiškai neteisinga. Ir net keista, kad toks dalykas liko nepastebėtas iki šiol. Antras dalykas. Kartu su komisija ir taryba, o šios institucijos remia mūsų poziciją, iki 2013 metų spalio 31 direktyvos mes norėtume viską baigti, kad galima būtų pradėti šią e, direktyvą gyvendinti 2013 m. spalio 31 d. Taigi dirbti turime labai skubiai. Dėrybose susidurime su tam tikromis problemomis. Viena vertus dėl to, kad taryba nepritarė komisijos patektam tekstui. Po to pirmininkaujanti šalis pirmininkaučios šalis skirtingai traktuoja būtinybę apsaugoti dirbančiuosius nuo elektromagnetinių lai, laukų ir todėl tai irgi ne, nepadėjo mums. Iš pradžių įvairios politinės frakcijos turėjo skirtingas nuomonės dėl šio dokumento ir tas nuomonės taip pat reikėjo suderinti, dėl to ir užtruko šis darbas. Buvo pateikti pakeitimai 203 pakeit, 232 pakeitimai. Po to buvo pateikta 16 papildomų pakeitimų. Šešėliniai pranešėjai kartu su manim dirbo ir aš dėkoju jiems labai socialistų frakcijos Silvana Rapti, liberalų frakcijos šešėlinė pranešėja Kalydė Mary, žaliųjų frakcijos atstovė ponia McIntyre, AKR frakcijos ir uh, ponas Tūsas, GUE frakcijos šešėlinis pranešėjas. Ir šiandien po viso šio darbo mes turime 25 kompromisinius pakeitimus. Ir manau, kad tai yra labai gerai. Tai yra labai svarbu. Taigi norėčiau dabar Jums pristatyti šios kompromisinius pakeitimus. Juos parengė mūsų darbo grupė, kuri e, užsijima elektromagnetinių laukų klausimų. Ir mes taip pat dirbome su, su radiologinės e, elektromagnetinio rezonanso e, padaliniu Strasbūro ligoninėje. Ir aš dėkoju visiems mūsų uh, pagalbininkams, visiems mūsų bendradarbiams. Prieš pereidama prie kompromisinių pakeitimų, aš norėčiau pasakyti, ponia Ik... Iknir, atsiprašau, IKNIRP, tapnės apsaugos nuo unizuojančios spinduliuotės komisija atsijėmė savo pastabas. Pa, tam, kad galėtume užtikrinti konkurencingumą Europoje, turėtume remtis šios komisijos duomenimis, kadangi jie yra pripažinta tarptautiniu lygmeniu. Taigi, tam, kad nereikėtų penkiek, kas penkerius metus peržiūrinėti šios direktyvos, kalbama apie tai, kad e, mums reikėtų elgtis kur kas lankščiau, tam, kad galė, gal, galima būtų ją taisyti, tik to, kiekvienu atveju, kai gauname informacijos apie tai, kad e, ilgalaikis e, elektromagnetinių laikų, laukų poveikis gali būti rimtas. Karima Deli iškėlė šį klausimą. B kompromisas. Šiame, komp šiuo kompromisu mes tengiamės užtikrinti, kad darbuotojų sveikata būtų uh, saugoma kuo geriau. Mes išbraukime žodį must. EPP, socialistai, liberalai Žalieji ir EKR parėmė šį kompromisą. C kompromisas. Tekstas dabar yra geresnis, tam, kad galima būtų apriepti kuo daugiau situacijų. Žalieji prie mūsų prisijungi, taigi penkios frakcijos dabar remia šį kompromisą. D kompromisas Tai yra visiškai naujas e, pakeitimas. E, dėkoju Marian Harkin, kuri pateikė mums kalbinio pobūdžio pastabas ir šiam kompromisui pritarė penkios frakcijos e - EPP, Socialdemokratai, Liberalai, Žalieji ir EKR. Toliau E kompromisas, jame kalbama apie IKNIRP, tai yra mano minėtos jonizuojančios radiacijos komisijos rekomendacijas. Šis kompromisas yra priimtinas penkioms frakcijoms, tai yra keturioms frakcijoms EPP, SD, AD ir žaliems. Toliau F kompromisas Mes norėtume išsaugoti savo konkurencingumą Europoje, todėl ir parengėme štai tokį e, e, kompromisą. Penkios e, frakcijos parėmė šį kompromisą - EPP, socialdemokratai, liberalai, žaliai ir konservatoriai reformatoriai. G kompromisas, visiškai nauja formuluoti, jų yra siekiama sustiprinti Europos parlamento pozicijas bendro sprendimo procedūros rėmose ir penkios frakcijos parėmė šį kompromisą. Toliau H kompromisas, jame kalbama apie palyginamąją koreliacinę lentelę tam, kad lengviau galima būtų perkelti šio direktyvos nuostatas nacionalinius teisynus ir tos pačios penkios frakcijos pritarė šiam kompromisui. Į kompromisas mes e, norime da, e, aiškiai nurodyti, kas kam yra skirta ir šis e kompromisas leistų mums e, leistų mums apimti ir elektromagnetinio rezonanso klausimus. Keturios reakcijos jam pritarė. Toliau, jo kompromisas pasikeitė mokslo žinios ir mes į tai norime atsižvelgti šiuo kompromisu. Keturios frakcijos parėmė šį kompromisą e – EPP, ALDE, Žalieji ir AKR frakcijos. KLM kompromisai. Šiais kompromisais mes atsižvelgėme į profesoriaus Žokole pateiktus duomenys. Jis mums paaiškino, kokios e, rekomendacijos yra aktualiausios ir e, tarptautinės apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotos komisijos rekomendacijos taip pat yra e, įtrauktos. Toliau N kompromisas. Jis apjungia 30 pakeitimų. Jis atsižvelgia į ponios dėly pakeit, e, pakeitimus, jos poziciją, kad tai yra kolegai žaliųjų frakcijos. Mes siekiame susitarimo dėl šios pastatymus pastraipos ir visi jam pritariu, išskyrus kolegas iš Vokietijos ir Junktinės karalystės. Taip pat pateiktas 116 pakeitimas, kuriame kalbama apie nešiųjų moterų sit, uh, situaciją ir kaip reikia ją saugoti. Keturios frakcijos galėjo paremti N kompromisą. Toliau O kompromisas Jis vienyje įvairius pasiūlymus. Kalbama yra apie įsipareigojimus ir EPP, SD, liberaldemokratai ir žalieji parėmė šį kompromisą. P kompromisas. Čia kalbama apie nacionalinę praktiką ir teisės aktus, FFP, e socialdemokratai, Aldė, Žaliai ir AKR galėjo pritarti šiam kompromisui. Toliau Q kompromisas. Jis. Uh, apingia pakeitimus patiktus ponos Sąja ir ponios Dėlį 168-159 ir šiam kompromisui pritarė penkios frakcijos. EPP, SD, ALDI, e, Žalieji ir AKR frakcijos pritarė šiam kompromisui. R kompromisas. Mes čia kalbėjome apie aktualiausias normas ir penkios tos pačios frakcijos gali paremti šį kompromisą. S kompromisas. Vėlgi penkios frakcijos pasisako už pas, socialdemokratų frakcijos pasiūlymą apie tai, kad Europos parlamentas ir Europos taryba turėtų suprasti, kad kai kurios klausimus reikės spręsti lyguotaisiais aktais. T. Kompromisas, kalbame apie šios direktyvos efektyvumą. Ir mes norime, kad komisija parengtų atskirą pranešimą per penkerius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo, tam, kad galima būtų šią direktyvą reguliariai atnaujinti, keturios frakcijos e - EPP, ALDE, Žalieji ir AKR frakcijos - pritarė šiam kompromisui. Priedai, priedai buvo perrašyti, tam yra skirtas U, W ir X kompromisai. Šie priedai yra parinkti atsižvelgiant į profesorius Žiokalę nuomonė. Taip pat atsižvelgta į Envi komiteto pakeitimus e, numeris 308-309. Ir ketvirtą priedą mes panaikinome. Penkios frakcijos EPP, SD, ALDE, Žalieji ir AKR e gali paremti šiems kompromisams. Aš norėčiau pabrėžti, kad darbas buvo labai svarbus. Politinės frakcijos tarpusavį bendradarbiavo, išešėliniai prinešėjai puikiai dirbo. Ir aš ir toliau esu pasiryžusi su jais dėrėtis ir tikiuosi, kad uh, mes. Uh, galėsime ir toliau sėkmingai bendradarbiauti, taip kaip bendradarbiavom iki šiol. Silvana Rapti. Ačiū pirmininkė. Šį klausimą mes svarstome jau kuris laikas. Ir aš norėčiau padėkoti gerbiamai Moran Šortijai nes e, jai tekusi užduotis yra labai sunki. Reikalas tas, kad e, kolegė Pradėsiu iš naujo, sako kalbėtoja. Pradžia buvo labai gera, bet turiu pradėti iš naujo. Taigi noriu padėkoti kolegiai Šartie. Nėra jokios abejonės, kad kolegė siekia patenkinti visų šešėlinių pranešėjų pageidavimus, bet ji yra pranešėja ir ji kūrė pagrindą, pamatą ir jos pranešimo struktūra yra labai solidi. Mes tiesiog uh, jai padedame, bet uh, šis darbas, šio pranešimo rengimas yra sudėtingas uždavinys. Kai dėl uh, kompromisinių pakeitimų, man atrodo, kad mes regime prieš save būsimąjį mediką ir aš jaučiuosi visai saugi. Mūsų tikslas yra vienas ir toks pat. Ir man regis, kad mes artėjame prie bendro sutarimo. Nepaisant to, išlieka keletas neišspręstų klausimų. Mums, socialistams, svarbiausia yra tiesioginis ir ilgalaikis poveikis darbuotojų sveikatai. Turime ne vieną mokslinį tyrimą šioje srityje, tačiau tokių tyrimų nėra pakankama, kurie nurodytų, koks yra poveikio, kokia yra poveikio rizika. Taigi mes turime stebėti situaciją. Mes taip pat esame įsitikinę, kad moksliniai tyrimai turėtų būti rengiami ir toliau. Kas penkerius metus mes turėtume grįžti prie šio klausimo ir peržiūrėti naujus mokslinius įrodymus, bei remdamėsi tuo peržiūrėti direktyvą, kuri reglamentuoja poveikį darbuotojų sveikatai. Šiuo metu apsaugos lygis yra geras, vadovaujamas 98 metų direktyva. Dėl išlygų mes pritarėme dabar galiojančioms išimtims. Kai kurios karinės operacijos į tai įtrauktos bei kai kurios įrangos naudojimas. Kitas e, svarbus klausimas, kurį reikia aptarti, yra marginalių poveikio ribų ir veikimo ribų klausimas. Ateityje savo frakcijose mes šį klausimą, žinoma, svarstysime ir per ateinančias dienas tikiuosi rasime sprendimą dėl šio klausimo. Taigi noriu pasakyti, kad e, mūsų tikslas yra išnagrinėti parlamente šį dokumentą, parengti tokį dokumentą, kuris būtų priimtinas tarybai. Ir aš norėčiau, kad mes parengtume tokį dokumentą, kuris būtų tinkamas visiems. Žinoma, kad pacientams reikalinga magnetinio rezonanso tomografija, tačiau būtina už, aps, e, užtikrinti ir apsaugą. Taigi dėkuoju poniai Šartie ir e, turiu pasakyti, kad mes esame pasirengę bendradarbiauti ir ateityje. Ačiū. Pone Marian Harkin. O po to pone Makintaja. Labai Jums ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai išsamų pranešimą ir labai kruopštų darbą bei norą išklausyti šešėlinių pranešėjų pasiūlymų. Pirmiausia, noriu kalbėti apie kompromisinius pakeitimus A ir H. Noriu padėkoti pranešėjai, kad jie atsižvelgia į mūsų pasiūlymus dėl ilgalaikio poveikio. Pone Rakti sakė, kad dar yra klausimų, kuriuos būtina išsiaiškinti iki galo, bet mūsų nuomonė jau tas faktas, kad į kompromisinį pakeitimą mes įtraukėme tai, kad komisija ir valstybės narės turi skirti daugiau dėmesio moksliniams tyrimams ir duomenų rinkimui dėl ilgalaikio poveikio. Ir jeigu naujų įrodymų pasirodys, tuomet komisija privalės teikti naują pasiūlymą. Aš manau, kad tai yra protingas požiūris ir mes ketiname remtis mokslo tyrimų rezultatais. Atsargos principas taip pat turėtų būti taikomas. Pranešėja kalbėjo apie biofizikinį faktorių, ar mes tai įtrauksime ar ne, bus matyti. Galbūt mes pritarsime e, biofizikinis termino biofizikinis išbraukimui, bet e, iš esmės e, reikia aišku žiūrėti į visą poveikį, tiek tiesioginį, tiek netiesioginį. Tai galėtų sustiprinti patį dokumentą ir darbuotojų apsaugą. Aš taip pat manau, kad atsargos principas yra išplečiamas ir B kompromise. Šioje direktyvoje yra numatyti būtiniausi reikalavimai. Mes taip pat sakome, kad valstybės narės gali patvirtinti palankesnės nuostatas. G kompromise mes sustipriname deleguotojų teisės aktų vaidmenį, užtikrinant komisijos ir darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto glaudesnį bendradarbiavimą. Dėl Q, Q kompromiso aš džiaugiuosi, kad e, yra parengtas naujas tekstas. Bet e, ar tai reiškia, kad senasis tekstas apskritai yra išbraukiamas? Čia kalbama apie po, nustatytas poveikio ribas ir sakoma, kad darbdaviai užtikrins tinkamą medicinę įrangą atitinkamiems darbuotojams remiantis nacionalinėmis nuostatomis. Ar tai reiškia, kad kita teksto dalis bus išbraukta? nes sakoma, kad kaštus turi padengti darbdavys, bet jeigu darbdavys turi užtikrinti atitinkamą medicinę įrangą, tai tai jau savame apima. Mes sakome, kad tai bus daroma darbo valandų metu. Galbūt mes dar galėtume padiskutuoti šiuo klausimu. Tai nėra esminis klausimas ir esu susitikinusi, kad rasime sutarimą be jokių didesnių problemų. Aš taip pat e, džiaugiuosi, kad mes sustiprinome M kompromisą, įtraukdami žodžius, kad darbdavys privalo ir imsis atitinkamų žingsnių, užtikrindamas, kad uh, E, elektromagnetinių laukų keliama rizika darbo vietoje yra sumažinta. Taigi darbas atliktas tikrai labai puikus, e, pranešimas yra labai svarbus, jis yra susijęs su MRT naudojimu, taip pat e, visą tai yra svarbu ir kariniai pramoniai, kai kurios pranešimo dalis yra labai techninio pobūdžio, ypatingai priedai, bet mes naudojamės naujausiais duomenimis ir pasitikime IKNIRP pateiktais duomenimis. Ir aš manau, kad mums pavyks pasiekti sutarimą ir tarybos pritarimą. E, ir dar kartą dėkoju visiems už konstruktyvų darbą. Ačiū. Pone Makintoje. Ačiū. Iš ties noriu padėkoti pranešėjams Elizabetai už jos įdėtą darbą ir manau, kad e, po truputį e, pasieksime tikrai gerą rezultatą. Noriu labai padėkoti už tai. Labai palankiai vertinu jos pastangas Kas e, mus neramina, tai ilgalaikis poveikis sveikatai. Ir iš ties e, mes negalime iš anksto vertinti būsimų, būsimų mokslinio e, tyrimų rezultatų. Tačiau um, galime remti tuos pakeitimus, kurie susijęs su jau nustatytais moksliniuose tyrimuose faktais. Noriu padėkoti poniai Šantie už jos indėlį rengiančią pranešimą. Dėkuoju. Aš pasitikiu kolegomis, bet kai mes priartėjame prie finišų tiesiosius, aš visuomet susidomiu darbo dinamiką. Taigi dabar kila klausimas, kaip galima būtų atsižvelgti į į mokslinę pažangą, į naujausias, mok, naujausias mokslinės žinias ir žinome, kad, e, kad poveikis daromas ir darbuotojams, ir aptarnaujančiam personalui, ir, ir medžiagoms. Taigi dabar kalbama buvo apie deleguotasius aktus deleguotaisiais aktais e, būtų nus, e, taip pat nuspręsta, kada atlikti peržiūrą ir kaip reikėtų atlikti peržiūrą ilgesnėje, ilgalaikėje perspektyvoje. Aš tiesiog norėčiau užtikrinti, kad, kad mes turėtume direktyvą, kuri leistų mums reguliariai atsižvelgti į mokslinių tyrimų, žinias ir kad būtų atsižvelgta tai, kad mes dėl techninės pažangos galime turėti ir naujų medžiagų, nes, pavyzdžiui, man galėtų kas nors pasakyti, mes, ne, mes negalime laikyti šių, jūsų normos neturi jokios prasmės, nes mūsų aparatas yra kur kas pažangesnis. Tiesiog norėčiau užtikrinti, kad, kad viską būtų atsižvelgta. Ilgalaikė direktyva, deleguotai aktai. Aš žinau, kad e, labai nelengva buvo susitarti dėl visų šių kompromisų ir aš tikrai nenorėčiau, kad viskas būtų dabar peržiūrėta ar kad, kad viskas būtų išaldyta ar, ar dezinfikuota, taip sakant, vaizdžiai. Dabar panas Silva, prašau. <clears throat> E, merci. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar mes gavome kompromisinių pakeitimų tekstą, dabar šis tekstas mums yra pateiktas. Aš negaliu šių pakeitimų komentuoti, nes pirmiausia, norėčiau išnagrinėti šios pakeitimus. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Darbas tęsiasi ir tikiuosi, kad darbo uh, uh, rezultatas bus tikrai naudingas, bus įtvirtintos griežtos nuostatos. Mes šiek tiek atsargiai vertiname tai, kas dabar yra pateikta, nes suprantame, kad e, kai kuriuose pakeitimuose kalbam apie tai, kad e, direktyva turėtų atsižvelgti į mokslinio tyrimų e, rezultatus ir atitinkamai renkti direktyvą. Aš Galiu Jums pasakyti, kad ši direktyva yra rengiama pagal 153 sutarties straipsnį ir šią direktyvą savo nacionalinius teisinus turės perkelti valstybės narės. Direktyva, kuri yra rengiama pagal 153 straipsnį, nenumato papildomų įpareigojimų komisijai. Komisija išlaiko savo teisėkrusnės dėvos teisę ir Be abejo, galima būtų pat, uh, e, įtraukti pateikti pakeitimą į tekstą, tačiau negalime to dabar reikalauti. Valstybės narės tą galėtų vėliau padaryti. Ir todėl komisija norėtų išlygą išsakyti dėl šio punkto, tačiau mes galėtume jį dar išsameu aptarti ateityje. Dėkuoju. Kaip šio komiteto pirmininkė, Aš privalau be abejo sureaguoti tai, ką Jūs pasakėte. Privalu gerbti Jūsų teisėkuros iniciatyvos monopolį, apie tai mes jau kalbėjome šiandien ir mes beje pirmieji mes esame tie, kas garsiausiai reikalauja, kad komisija naudotųsi jai suteikti teisėkurus iniciatyvos teisę, kad ji net ją ir piknaudžiautų. Ir Komisarai apie šią teisę puikiai žino, tačiau kartais kitos komisijos tarnybos elgesi šiek tiek e, atsargiai, o tai yra visiškai nepriimtina, ypač šiandien dabartinė labai sudėtinga socialinė e, padėtį. Jūs minėjote 153 sutarties e, straipsnį ir galime tik pasidžiaugti, kad ne pirmą kartą atsidurime tokioje situacijoje. Aš Nenoriu jūsų prašyti skaityti visų Europos parlamento patvirtintų tekstų, bet šių tekstų yra pakankamai daug. Precedento atveju yra pakankamai daug. Ir manau, kad jūs vis tiek turėtumėt e, nepamiršti, juk turite labai svarbią teisėkuros iniciatyvos teisę. Pranešėja. Gerai, aš viską pasižymėjau, ką pasakė kolegos, ką pasakė šešėliniai pranešėjai, atstovaujantis įvairioms frakcijoms. Norėčiau pasakyti, kad Karima Deli negalėjo dalyvauti mūsų posėdėje. Po ilgų diskusijų tarp šešėlinių pranešėjų dėl biofizikinių savybių, dėl šio termino. Ir panašu, kad ponia Deli pri, neprieštarauja tam, kad biofizikinis kaip terminas būtų apibrieštas tarp apibriešių. Tai yra svarbu, yra pasakyti mūsų partneriams liberaldemokratų frakcijoje, kadangi uh, Jiems šis klausimas buvo labai opus. Tai tą norėjau labai aiškiai pasakyti. Poniai Rapti, norėčiau pasakyti štai ką apie direktyvos peržiūrą kas penkeri metai. Mes apie tai kalbėjome, ilgai kalbėjome su Silvana apie tai, ypač mūsų paskutinėme šešėlinių e, pranešėjų susitikime. Ir man atrodo, kad jeigu mes e, įtvirtinsime šią nuostatą, tai iš esmės prieštaraus mūsų tikslu užtikrinti geresnę dirbančių sveikatos apsaugą. Kodėl? Todėl, kad uh, Aš manau, kad svarbu šią direktyvą peržiūrėti, kai tik tai gauname informacijos apie tai, kad dirbančių sveikatai gali kilti pavojus. Jeigu, sakykime, mums bus žinoma apie tai, kad kažką reikia keisti, bet mes penker, turime laukti penkerius metus, tai tokia situacija niekam nebus priimtina. Todėl aš manau, kad mes turime palikti pakankamai lankstumo sound, užuot e, siekia nustatyti penkerių metų ritmą. Aš norėčiau tą jums aiškiai dar kartą pasakyti, mes apie tai daug kalbėjome, daug apie tai galvojome, kalbėjome ir su e, e, naudotojais, ir su pacientais, ir su ekspertais, ir su įvairiomis politinėmis frakcijomis. Ir galiausiai susitrėmė dėl bendros pozicijos, kurią aš jums ką tik ir išdėšiu. Biofizikinis, e, biofizikiškumo termino apibrėžimas, apie tai jau kalbėjau. O jums, ponė Pirinkė, štai ką norėčiau pasakyti. Aš supratau jūsų pastabą įvyko labai svarbus susitikimas. Šiame susitikime daug ką išsiaiškinome. Elektromagnetinio rezonanso padalinys Strasbūro ligoninėje tikrai pateikė mums labai daug informacijos. Natalie Grisberg padėjo mums užmėgsti ryšius su šia ligoninė. Uh, mes savo darbę turėtume siekti pusiausvėros, kuri leistų mums naudoti e, magnetinio rezonanso e, technologiją pacientų labui ir kartu turime apsaugoti šią aparatūrą aptarnaujantį personalą. Ir mums rūpi šio personalo sveikata. Šiandien jums siūlomas tekstas, siūlomi kompromisai yra parengti atsižvelgiant į būtent šių dviejų dalykų pusiausvyrą, būtinybę juos suderinti. Mes negalime dabar atsižvelgti į technologinę pažangą. Mes žinome, kad ateityje bus daroma viskas, kad aparatūra būtų kuo saugesnė, kad ji skleistų kuo mažiau elektromagnetinių laukų. Taigi, šis jums siūlomas tekstas yra parinktas atsižvelgiant į viską, ką aš ką tik e, sakiau. Ir taip pat norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė komisija. Komisija privalėtų, kaip mes ir prašome, kas penkeri metai pateikti mums informaciją apie tai, ar veiksmingai ir, ir efektyviai valstybės narės perkelia šios direktyvos nuostatas į savo nacionalinius teisynus. Taigi reikia, mes norime, kad būtų užtikrinta, jog direktyva būtų taikoma ir kartu norime, kad būtų stebimi moksliniai uh, tyrimai, kad galima būtų uh, visuomet žinoti, ką reikėtų taisyti šioje direktyvoje. Tai yra du svarbus įsipareigojimai, bet labai labai svarbus. Žinome, jog dar reikės dėrėtis su taryba. Diskusijos nebus lengvos, tačiau mes esame joms pasiruošę sugebėjome suderinti frakcijų pozicijas, kurios iš pradžių buvo labai skirtingos. Ir šiandien visos frakcijos susitarė dėl bendro teksto. Tikrai negalėjome to tikėtis darbo pradžioje. Ir penkios frakcijos parėmė kompromisinius pakeitimus ir taip yra dėl to, kad visos frakcijos nori kad būtų atsižvelgta į ilgalaikę poveikio riziką ir kad kad būtų kas penkeri metai tikrinama, ar tinkamai yra taikoma šį direktyvą. Aš kaip pirmininkė norėčiau Jums užduoti klausimėlį štai tokį. Mane neramina štai kas. Aš suprantu, kad darbuotojai bus saugomi, sakome, nuo antrinio poveikio, viskas yra, tai yra atsižvelgta, Tačiau įsivaizduokime, kad, sakykime, bus sukurtas labai labai e, geras naujas aparatas, kuris bus kur kas saugesnis, kleis mažiau elektromagnetinių laukų ir tuomet ar nesitiks taip, kad šią direktyvą galima bus išmesti į šiukšlių dėžę? Štai apie ką yra mano klausimas. A. Pirmiausia, mes kalbame ne apie apšvitą, Elektromagnetiniai laukai yra dalykas, kuris leidžia mums išvengti apšvitos. Nes jie pakeičia, jie, jie, jie, tie aparatai pakeičia spinduliuotę naudojančius aparatus. O dėl to, ar ši direktyva visuomet bus aktuali, atsižvelgiant į naujausias mokslinius duomenys, į technologinę pažangą. Galiu pasakyti štai ką. Mes tai, kad ir kas kaip keistusi, negalime dėl to neturėti šios direktyvos. Ir rengiame šią direktyvą atsižvelgdami tarptautinės normas. Jos yra išdėstytos priedė dirbti buvo tikrai nelengva. Aš beje nekalbu dabar apie darbą tarp frakcijų, nes visi parodė labai daug geros valios, bet mūsų darbas su taryba bus labai sudėtingas. Būtent dėl to, apie ką jūs kalbėjote. Tarybos pirmininkai pradeda pirmiausia nuo priedų ir po to pereina prie teksto. Taigi viskas yra apverčiama visiškai ne taip, kaip turi būti. Mes norime, kad šis dokumentas būtų naudingas dirba, personalui, kad jis taip pat būtų, jį būtų naudinga ir mūsų konkurencingumui, kad gali padėti mums jį išsaugoti ir taip pat, kad būtų apsaugoti ir pacientų sveikata. Štai dėl ko mes dabar susitarėme. Aš dėkoju visie, visoms frakcijoms ir dėkoju mūsų komiteto sekretorijatui. Jo darbuotojai visuomet buvo pasiryžę man padėti ir dėkoju panu Bijon, kuris dirbo su mumis ilgus mėnesius rengiant šį dokumentą. Dėkoju. Puiku. Gerai, taigi dabar po šios diskusijos, labai vaisingos diskusijos, turiningos, mes balsuosime gruodžio 6 dieną ir po to prasidės e, dėrybos. Tikiuosi, kad šios dėrybos bus, e, vyks sklandžiau nei dabar vykstančios dėrybos e, dėl kai kurių aktualių klausimų. Pone Moran Šantie, dabar suteiksiu Jums žodį, kad Jūs mums papasakotumėt apie tai, kaip vyksta dėrybos su taryba trilogo rėmose dėl Europos socialinio fondo. Prašau. <coughs> Eh, merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taigi, Ką galima būtų pasakyti apie šias dėrybas su taryba? Jūs jau pasakėte, kad šios dėrybos yra nepaprastai sudėtingos. Jų metu yra kalbama apie Europos socialinį fondą. Turiu Jums pasakyti, kad šiame trilogė komisija vaidina vaidmenį labai svarbu vaidmenį, kuris leidžia mums užtikrinti pusiausvirą. Taryba e, dar neturi dėrybų įgaliojimų. Taryba vilkina visas diskusijas. Mums reikėtų susitarti dėl darbo metodo. Šiame trilogė mes e, e, remiamės štai ko. Užimtumo komitete vyko balsavimas ir mums buvo suteiktas labai aiškus dėrybinis mandatas. Antra stiprioji mūsų pusė tai yra tai, kad visų frakcijų pranešėjai yra labai įsitraukę į šį darbą Šie pranešėjai yra kompetentingi, jie puikiai išmano šį dosiją ir jie dalyvauja su manimi dėrybose, vadovaujant jums ir mes dirbame labai ryštingai. Be to, dar viena mūsų stiprioji pusė tai yra mūsų sekretorijatas. Dėkuoju ir Moira, ir Ali, ir uh, Sabinai, mūsų teisininkų tarnyba taip pat mums labai padeda. Įvyko penktasis trilogo susitikimas. Ir prie, dabar prie mūsų prisijungi ir pirmininkaujantį šalis, ir pirmininkavimą perimsinčios Airijos atstovai. Manuelė Geleng e, iš komisijos, komisijos padarinio vadovė, dalyvauja taip pat mūsų dėrybose. Dirbame pagal atskiras temas ir nagrinėjame straipsnį po straipsnio. Vieną po kito. Turiu Jums e, pasakyti, kad e, dėrėtis nėra lengva, nes mes turime viską apginti. Kiekvieną savo po, po, e, pasisakymą, kiekvieną savo pareiškimą turime apginti, net ir tuomet, kai tie pasisakymai yra savaime aiškus. Dirbama nelankščiai ir uh, tikrai mums išsaky, paaiškinti, ko, kas mums rūpi, nėra lengva. Mes kalbame apie tikslinę auditoriją, tikslinės visuomenės grupės, tai yra ir jaunimas, ir tam tikros darbuotojų kategorijos. Mes neturime labai daug laiko ir trilogo metu nulatos susidurime su viena problema. Nulatos reikia atsižvelgti į pasiūlymus dėl mažinimų ir dėl to reikia siekti konsensuso. Mes turime savo tekstą, jame išdėstyti mūsų argumentai. Ir taryba, kaip minėjau, dabar neturi dėrybinio mandato ir gali būti, kad po to, kai jį įgaus, reikės viską iš naujo perrašyti. Taigi darbas užtrunka, bet panašu, kad mes nesugebame šiuo metu judėti į priekį. Ir aš net abejoju, ar apskritai mes galėsime e, žengti į priekį. Vyksta vienas trilogas po kito. Dėkoju, vis tiek kai kas buvo pasiekta. Ir pavyzdžiui, buvo padaryta šiokia tokia pažanga dėl kai kurių programų Bet jūs visiškai teisingai apibūdinote situaciją. Dažnai, kai vyksta trilogas, susidurime su to, jog taryba tiesiog ignoruoja labai dažnai mūsų darbą ir taip dažnai yra dėl to, kad uh, kad e, neaišku, koks dabar bus biudžetas ir dėl to taryba nėra labai linkusi kalbėti apie mūsų to, tolesnį darbą. Nežinau, ar kolegos norėtų pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta. Mūsų uh, kolega nenori pasisakyti, galime baigti dabar darbą, dėkojame vertėjams, e, kuriuos galėsime anksčiau paleisti. Ir noriu Jums priminti, kad kitas mūsų posėdis vyks gruodžio 6 dieną ir prasidės.